Uh, colleagues, welcome. Sakyk kolegos, pradėsime dialogą su Europos centrinio banko pirmininku Dragi. Tai yra ketvirtasis stebėsinos dialogas per pastaruosius metus. Jisai vyksta po labai svarbių sprendimų susijusių su pinigų politika, sprendimų, kuriuos prieimė Centrinis bankas, siekiant atgavinti ekonomiką. Ir atrodo, kad situacija gerėja ir padėti labai geri pagrindai jai atsigauti. Prezidentas e, banko pirmininkas pakalbės apie tai, pakalbės apie kainų dinamiką ir konstatuos, kad yra nepakankamai tvari, kadangi yra pakankamai silpna atlyginimų dinamika. Praėjusią kartą dialogo metu mes kalbėjome apie tai, kad yra struktūrinių problemų, keitėmės įdomis nuomonėmis Europos centrinio banko prieimimai siekiant e, stiprinti pinigų politiką yra labai svarbus. Ypač svarbus sprendimas e, numatyti pakankamą finansavimą ir, žinoma, e, siekiant išlaikyti infliacijos tikslus. Uh, we, so we will... Taigi šiandien aptarsime šiuos sprendimus, kadangi pirmininkas Dragi yra e, koordinatorius pristatant konkrečias temas, tikslingus e, balansų ir disbalanso klausimus ir taip pat taip pat e, tų priemonių poveikį, kadangi šitas priemonės yra susijusios su konkrečiais dabar primtais sprendimais. Mes e, atlikome pakankamai daug tyrimų, iš jų akivaizdžiai matosi, kaip e, šitie tikslai yra pasiekiami, yra nurodyti tam tikri techniniai finansinės struktūros kriterijai, mes turėsime galimybę šiandien aptarti ir šiuos klausimus. Taigi yra įvairių labai svarbių klausimų ir dar kartą sveikinu pirmininką Dragį ir jums žodis. Dėkoju. Pirmininkė, garbus ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto nariai, ponios ir ponai, Džiaugiuosi sugrįžęs į Europos parlamentą mm, šiems paskutiniams klausimams šiais metais. Nuo to laiko, kai paskutinį kartą buvo susitikome, ECB priėmė svarbius sprendimus dėl savo pinigų politikos instrumentų rekalibravimo iki šių metų pabaigos. E, Pirmiausia, norėčiau aptarti mm, bendrą ekonomikos situaciją ir mūsų ekonomikos politikos priemonių rekalibravimą. Tada komiteto prašymų e, pakalbėsiu apie Target 2 vaidmenį remiant finansinį integravimą ir mūsų pinigų politikos įgyvendinimą, kuri mm, taip pat e, paveiks Target 2 priemonės balanso interpretavimą interpretavimą. Ekonominė plėtra ir toliau išlieka tvirta visose šalise ir sektoriuose eurozonoje. Jie paremia vidaus paklausa. Remiantis Eurostat Flash vertinimu, realus BVP augimas tęsėsi ir trečiai ketvirtį ir buvo 2,5 procentai kasmet. Tai E, reiškia, kad 4,5 metus e, kiekvieną ketvirtį vyko augimas. Ir duomenys taip pat rodo, kad ateinančių trumpalaikių laikotarpių taip pat augimas nesustos. BVP augimas taip pat yra mm, vis platesnis, apimantis e, daugiau šalių ir sektorių. BVP augimo lygis nukrito iki žemo lygio nuo 1997 metų dėl bendros e, į viršų nukreiptos konvergencijos. Liberalioji rinka ir toliau e, patiria teigiamas e, atsigavimo pasiekmes, o krizės metu patirti nuostoliai dabar buvo bent jau padengti, kalbant agreguotais terminais. Euro zonos bedarbių sumažėjo nuo 18,6 milijono 2014 antrame, antroje pusėje iki 14,6 milijonų paskutinį ketvirtį. Ir atsižvelgiant į šios modelius, mm, užimtumas auga visose šalise ir sektoriuose. 16 iš 19 euro zonos šalių, euro zonos šalių E, nuo 2014 vidurio patyrė užimtumo augimą. Jis e, e, padidėjo 60 procentų sektorių lyginant 2014, 2014 viduriu. Šis užimtumo augimas kartu su namų ūkių gerove leidžia tikėtis geresnio vartojimo. Taip pat ir įmonių pelningumas gerėja. Mūsų pinigų politikos priemonės suvaidino svarbu vaidmenį remiant tiek vartojimą, tiek investavimą, užtikrinant tinkamas finansinės e, pa, e, sąlygas eurozonos e, namų ūkiams ir įmonėms. Bankų paskolų normos, pavyzdžiui, nukrito 120 pagrindinių punktų. Skolinimo normos mažoms paskoloms SMI, atsiprašau, MVI sumažėjo beveik 190 pagrindinių bazinių punktų. Finansavimo sąlygos MVI taip pat pagerėjo ir tai suteikia vilties, nes jos užtikrina du trečdalius viso užimtumo privačiame sektoriuje eurozonoje. Ir šis finansavimo sąlygų pagerėjimas taip pat buvo lydimas sumažėjusio, heterogenišk... sumažėjusio heterogeniškumo eurozonos šalise. Pavyzdžiui, eurozonos šalise kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės, skolinimas įmonėms lyginant su kitomis šalimis sumažėjo 100 bazinių punktų nuo 2014 metų gegužės. Nepaisant tvirto ekonominio atsigavimo, infliacijos dinamika e, vis dar nėra pakankamai įtikinanti, kalbant apie tvarę teigiamą E, tendencija. Infliacija spalio buvo 1,4 procento ir e, tikimasi, kad e, iki metų pabaigos jis šiek tiek laikinai sumažės, ypač aš išvelgiant į susilpnėjusi energetikos komponentą. Infliacijos spaudimas yra sumažėjęs, todėl kad darbo rinka yra gana lėta. Vis dar reikia laiko, kad e, šie mano minėti teigiami dalykai pavirstų į dinamiškesnį atlyginimo augimą. Atsižvelgiant į šią ekonominę situaciją, mes nusprendėme rekalibruoti pinigų politikos instrumentus šis rekalibravimas, kuris vyks pasibaigus šiems metams, turėtų mm, pasitarnauti kaip ekonominis stimulas mm, skirtas išlaikyti mm, infliacijos lygį šiek tiek žemiau nei 2 procentai vidutinio, laiko, vidutinio laikotarpio. Ir aš dabar trumpai paaiškinsiu keturis pagrindinius valdybos sprendimus. Pirma, geresnė, geresnės, geresnės prognozės, prognozės leido mm, mums e, paskelbti, kad 2000, nuo 2018 pradžios e, pirkimai ir toliau tęsis iki rugsėjo pabaigos, o jeigu prireiks dar ir toliau, e, iki tol, kol valdyba nepamatys, kad infliacija, infliacija atitinka mūsų tikslus. Taip pat e, pasakėme, kad euro sistema reinvestuos pagrindinius e, vertybinių popierių e, pelną vidutinio laikotarpiu ir tai prisidės prie gerų likvidumo sąlygų ir tinkamos e, pinigų politikos situacijos. Šiame kontekste norėčiau paminėti, kad pateikėme papildomos informacijos dėl kiekvieno kom... turto pirkimo programos e, kiekvieno komponento. has become more important as the size of our Kadangi mūsų portfelio, turto portfelio dydis didėja, tai atitinkamos anksčiau minėtos priemonės tampa dar svarbesnis. Kiekvieną mėnesį uh, e, uh, e, turto įsigijimo programai skirta suma yra skelbiama mūsų interneto svetainėje. Taip pat mes e, tikimės, kad e, artimiausių metų palūkanų normos išliks dabartinėme lygyje ir e, <clears throat> atitiks mūsų turto įsigijimo programą. Taigi turto įsigijimo programa šiuo metu e, yra viena iš svarbiausių mūsų taikomų priemonių. ir tikimės, kad jos poveikis bus visapusiškas. Galiausiai mes nusprendėme tęsti įprastinės refinansavimo operacijas, skelbiant viešo pirkimo konkursus už pastoves fiksuotas palūkanų normas iki 2019 metų mažiausiai ir tai leis mums įgyveninti sklandžiai pinigų politiką ir išlaikyti eurozonos pinigų rinkoje palankias sąlygas. Per pastarąjį pinigų politikos susitikimą valdyba e, nusprendė ir patvirtino, kad mūsų pinigų politikos pagalbinės priemonės, kurias šiandien įgyvendiname, pagal turto įsigymo programą ir e, tęsimos investicijos į vertybinius popierius bei e, atitinkamos gairės e, patvirtintos dėl palūkanų normų užtikrins pakankamą pinigų politikos stimuliavimą, kuris yra būtinas tam, kad infliacija būtų šiek tiek mažesnė nei 2 procentai. Dabar noriu pakalbėti apie mūsų tikslų balansus. Antrasis, pagal antrojo tikslo priemonę, mokėjimai tarp bankų Europoje tiek e, šalių viduje, tiek tarptautiniu mastu turi vykti sklandžiai. Šią sistemą yra nustatoma, at, užtikrinama atitinkama infrastruktūra, e, kurią pasitelkus galima e, atlikti pinigų politikos operacijas, taip pat ir bankinius e, ir muitų mokėjimus. Praėjusiais metais pagal antrą tikslo programą kiekvieną dieną vykdavo 343 tūkstančiai sandorių ir e, jų suma siekia 1,7 trilijonus eurų. Tokiu būdu mes galėjome užtikrinti sklandų pinigų politikos veikimą bei e, finansų rinkos, bankų sektoriaus apskaitai finansinį stabilumą. Remdami finansų integraciją ir pinigų politikos įgyvendinimą, antrą tikslo programa yra viena iš kertinių akmenų mūsų pinigų politikoje. Pagal šią programą kiekvienas Nacionalinis centrinis bankas e, cent, Europos centrinio banko atžvilgiu e, užima tiek kreditorius, tiek debitorius e, poziciją ir atskirų nacionalinių centrinių bankų balansų tikslai daugmaž atitinka pagal antrą tikslo programą vykdomus tarptautinių mokėjimų apimtis. Taip pat e, turto įsigymo programa yra e, sukurta ir veikia e, vadovaujantis antrojo tikslo programos nuostatomis ir pagal ją galima tarptautinius mokėjimus atlikti nedelsiant 80 procentų nacionalinių bankų sandorių yra atliekami tarptautiniu lygmeniu, vadovaujantis antro tikslo programos nuostatams. Be to, pagal turtas įkimų programos sandorius galima užtikrinti tam e, tikro bankų portfelio stabilumą. Taigi visa, visos šios priemonės parodo, kad Target 2 programa yra labai tinkama siekiant pritaikyti pinigų politikos priemonės prie verslo ir namų ūkio finansinių sąlygų. Apibendrinamas noriu pasakyti, kad ES sutartimis Centriniam bankui yra e, suteikti pirmie, svarbiausiai įgaliojimai užtikrinti kainų stabilumą eurozonoje. Tai yra geriausias mūsų indėlis į mūsų piliečių gerovę. Kainų stabilumo užtikrinimas yra būtina e, prielaida eurozonos ekonomikai aukti tolygiai ir e, tvariai ilgalaikėje perspektyvoje tačiau tai nėra vienintelė prielaida. Užtikrindami stabilų ir tolygų augimą mes kartu turime ir atme, atremti kylančias grėsmės, nesvarbu kokioje srityje jos kiltų. Dabartinė ekonomikos e, situacija suteikia mums vienintelę unikalią galimybę sukurti tokią struktūrą, E, kur leistų atremti sisteminius e, sukretimus ekonomikos. Tuo pačiu metu mes e, stiprintume ekonomikos pinigų sąjungos stabilumą ir atsparumą, o tam reikia tarp institucinių pastangų bendrų, kad užkirstume kelią ir galėtume suvaldyti krizės. Palankiai vertinu Europos parlamento vaidmenį šiuose diskusijose ir atnaujintas pastangas Eurozonos vadovų ir ministrų spręsti atitinkamas problemas, kas buvo pabrėžta per pastarąjį Eurogrupės susitikimą. Būtent e, šioje dvasioje aš ir laukiu būsimo Eurozonos valdysenos ministrų sustikimo. Ačiū uždėmesi, dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū pirmininkui Dragi. Dabar pateiksime klausimus. Pirmoji kalbės Estadilanga. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkui Dragi, kad atvykote dar kartą pas mus. Ir esate pasirengęs atsakyti į mums labai svarbius klausimus. Norėčiau pakalbėti apie, apie blogas paslaugas kadangi jos iš tikrųjų neigiamai veikia visą ES banko sistemą. Taip pat e, ITES pranešėja kalbėjo apie tai, kad tai yra labai svarbu ir aš taip pat norėčiau pasakyti, kad su šešėliniais pranešėjais mes susitikome su jūsų ekspertais ir aptarėme šiuo klausimu. Taigi blogos paslaugos ir taip pat rizikos pasidalinimas yra labai svarbus susiję klausimai, netgi ir politiškai vertinant. Todėl norėčiau paklausti, kaip mes galime pasistumėti į priekį, spręsdami edys klausimus. Kai kuriuose valstybėse apskritai ne, neipatingas dėmesys yra skiriamas į taip vadamasias blogas paskolas. Ir kaip jūsų manimų reikėtų išspręsti šitą klausimą? kadangi šitas klausimas tikrai neišsispręs stebuklingai pats. Todėl kaip reikėtų, kokiu, kokios rungtynės laikotarpiu būtų galima sumažinti mažų, negerų, blogų paskolų portfolio iki mums priimtino lygio. Taigi tai yra klausimai, kuriuos iškėlė šešėliniai pranešėjai. Taigi norėčiau gauti atsakymus į šitos klausimus, be kita ko ir indėlių draudimo klausimą. Aš pritariu Jums. MPL ir IDIS yra susiję klausimai. Dėl IDIS reikėtų pasakyti, kad mes turėtume pirmiausia e, prisiminti, kad mes pritarėme komisijos pasiūlymui, tačiau turėjome turėti omenyje pagrindinį tikslą. Tai yra labai svarbu buvo numatyti pakankamą e, draudimą. Todėl kiekvieną pažangą reikia sugebėti tinkamai įvertinti, pasitelkiant tikslus ir taip pat konkrečius kriterijus. Ir tai yra labai svarbu, kadangi Uh, e, eigės yra labai svarbus klausimus. Žinoma, rizikos pasidalinimas yra tiesiogiai susijęs klausimas EPL. E apie tai pasakyta tas pats, kadangi tai yra problema, kurią reikia spręsti, jūs girdėjote šioje salėje, madam Nuji kalbėjo apie tai, kad reikia šitą klausimą spręsti tačiau tam reikalingos bendros pastangos, kadangi nepakanka tinkamai valdyti e, bankus, tačiau valstybių narių vyriausybės turi sukurti teisinės sąlygas, kurios leistų išspręsti MPL klausimus kai kuriuose valstybėse pasiekta pažangos, tačiau šita pažanga yra susijusi su tik tai su naujosiomis e, MPL. Ir todėl reikia pagalvoti, kokia yra problema. Tai yra paveldėta problema susijusi su um, nuosmukiu ir Todėl teisės aktuose reikia numatyti, kaip spręsti tuos įsienėjusius klausimus, o ne tik tai naujoji kylančius klausimus. Taigi tiek galėčiau pasakyti kol kas šiuo klausimu. Dėkoju. Tiek aš pats, tiek kolegos prisimena tuos išmintingus žodžius apie bendras pastangas. Iš tikrųjų, to reikia visoms e, institucijoms e, atitinkamai pagal jų vaidmenį ir kompetenciją. Ir pasižiūrėkime, koks, e, kok, pasižiūrėkime kokios, te, kokie teigiami buvo diskusijų rezultatai, nes uh, E, mes norėjome pagerinti, patobulinti tą e, priedą, kad būtų įtrauktos mūsų galva būtinos priemonės, bet e, tai reikia daryti atsižvelgiant į atitinkamos institucijos prerogatyvas. Ir dabar tekstas, dėl kurio tariamas, iš tikrųjų daug ką patikslina, atsižvelgiant į įvairių suinteresuotų šalių vaidmenį šioje bendroje pastangoje. Dabar per Vanšberis socialistų frakcijos vardu dėkoju pirmininkė. E, e, Pone direktoriau, aš e, irgi norėčiau prisidėti prie tų diskusijų apie NPL ir eigas, nors galbūt kyla klausimas, kaip dabar bankų sąjungos ramstis ir mm, pertvarkymo ramstis jau leido mums padaryti didžiulę pažangą, mažinant riziką. E, tačiau mano klausimas e, e, susijęs su tema, kurią palėtėte praėjusio mūsų dialogo metu. Tai yra E, taip pat ir kaip Poltong kolegos e, tesinys, klausimo tesinys apie, apie atlyginimus. Jūs e, kalbėjote apie tai, kaip kils ir kyla atlyginimai tose šalise, kurių ekonominis augimas mm, sulėtėjo. Ir mm, atlyginimai taip pat neauga taip, kaip tai būtų naudinga pinigų politikai. E, tiek ekonomistai, tiek centrinio banko darbuotojai turi nuomonę šio svarbių klausimų ir e, užuot klausus apie profsąjungų susilpnėjimą, apie, e, apie tai, kaip kils galbūt ateityje atlyginimai, ir atsižvelgiant į e, diskusijas su Karlos Kosta, kuris yra Portugalijos centrinio banko direktorius, turime pakalbėti ir apie globalizaciją, kuri paveikia apskritai atlyginimų apibrėžimą. Ir man atrodo, kad turėtume pagalvoti apie kitą atlyginimo apibrėžtį ir e, Taip pat tai yra susijęs su infiliacija ir visą tai, visą tai turėtų būti atsižvelgta informuojant pinigų politiką. Kokia nuomonė jūsų šio klausimu? The, um... Dėkoju. Mūsų pastarojo meto pinigų politikos priemonės atspindi įvairiausius vertinimus atliktus valdyboje. Uh, Taip pat e, tą pasitikėjimą, kad infiliacijos e, lygis e, galiausiai pajudės iš vietos ir pasieks mūsų tikslus dėl atsigavimo, stipraus atsigavimo, dėl užimtumo didėjimo. Tačiau pereinant prie realiosios pusės į infliacijos pusę, matosi, kad ta infliacija yra gana prispausta, gana, auga gana lietai. Ir iš, atmetant, aišku, energijos ir maisto kainų pokyčius. Jie išlieka lėta visų pirma dėl mažo nominalių atlyginimų augimo. E, tokia situacija jau yra kurį laiką. Lyginant su buvusiais verslo ciklais, nominalių atlyginimų mm, kitimas e, atsižvelgiant į užimtumo didėjimą, į kainų kitimą. Ir pagalvokime, per ketverius metus atsirado 4 milijonai darbo vietų ir visa tai, visas tas užimtumo augimas ir nedarbo mažėjimas įvyko, kai buvo didesnis dalyvavimo lygis Taip atsitiko ne tik todėl, kad atvyko daug migrantų ir kito, bet ir todėl, kad moterų dalyvavimo norma, įsitraukimo norma yra ir, ir taip pat pagyvenusių žmonių įsitraukimo norma yra daug aukštesnė. Ir e, pagyvenusių žmonių dalyv, aktyvesnis dalyvavimas iš tikrųjų yra pribloškiantis ir stebinantis. Taigi, nepaisant e, to darbo jėgos e, papildymo vis tiek užimtumas e, augo. Ir tai rodo, kad, e, kad, kad situacija yra sėkminga, teigiama, tačiau turėtų į tai sureaguoti ir nomin. Turė, tai turėtų paveikti taip pat ir nominal, nominalų darbo užmokestį, bet jie to neįvyko. Uh, E, čia turime kalbėti ne apie eurozonos e, spragą, bet spragą visame pasaulyje. Neturime kažkokių įtikinančių įrodymų dėl kokios nors vienos dominuojančios priežasties. Ir visame pasaulyje tas e, atlyginimo, ta atlyginimo spraga mažėja tiek pat, kiek ir pas mus. Mm, tai yra dėl kelių priežasčių. Dėl dėl defliacijos, taip pat, taip pat e, dėl dėrybų, dėl atlyginimo mm, nepakankamo aktyvumo. E, dar viena priežastis yra ta, kad po ilgo nedarbo laikotarpio ir taip pat sunkių sąlygų darbo rinkose Pagrindinė darbo dėrybų strategija yra nukreipta į darbo vietos saugumą, o ne į atlyginimo didėjimą. Tai yra dar viena priežastis. Taip pat nepamirškime, kad produktivumas išlieka žemas. Ir tai yra trečioji struktūrinė e, priežastis. Bet e, kalbant apskritai, mes Manome, kad tai yra rimta, rimta bet praeinanti laikina problema. E, kaip sakiau įžangoje, augimo pagreitis nesumažėjo. Taigi mes ir toliau stebime ženklus, kad atsigavimas e, išlieka ir tęsiasi. Taigi, visi tie faktoriai, ar tai būtų dėrybos dėl darbo užmokesčio, ar e, didesnis suinteresuotumas darbo vietos saugumu yra laikini dalykai ir galiausiai mes taip pat stebėsime ir tai, kad nominalusis darbo užmokestis taip pat padidės. Ir Dėl tos priežasties infliacijos norma taip pat pasieks mūsų tikslą. Guten Tag, Herr Draghi. Ich werde Labą dieną, ponė Dragi, aš kalbėsiu vokiškai. Pirmiausiai norėčiau trumpai pakomentuoti. Nu, noriu trumpai pakomentuoti jūsų ką tik e, pateiktą atsakymą. Jūs teigiate, kad Europos centrinis bankas e, sukūrė 4 milijonus naujų darbo vietų. Iš kur mes e, tą žinome? Tie 4 e, milijonai eurų galbūt didžiojų dalis buvo sukurtas už eurozonos ribų ir ekonomikos augimas tose šalyse yra didesnis nei eurozonos šalyje. Na, neprašau jūsų sureaguoti šį komentarą, noriu užduoti tokį klausimą. Europos centrinis bankas e, yra investavęs 1,6 trilijono eurų į valstybinės e, obligacijas eurozonos šalių. Noriu paprastai paklausti, ar teisinga būtų teikti, kad Europos centrinis bankas yra didelis ir ilgalaikis eurozonos valstybių kreditorius. Atsiprašau, dėl vertimo nesupratau antro jūsų klausimo. Taigi, kalbėtas kartoja klausimą, ar esu teisus teikdamas, kad Europos centrinis bankas yra didelis ir ilgalaikis eurozonos šalių kreditorius. Atsakymas jūsų klausimą yra ne nes Europos centrinis bankas yra įsigijęs, nežinau, kokią procentinę dalį, e, maždaug 15-20 procentų visų vertybinių popierių. Be to, Europos centrinis bankas šias obligacijas yra įsigijęs centrinėse rinkose iš žmonių, kurie ir taip jau buvo įsigiję jas iš valstybių narių. Aš e, norėčiau trečią klausimą tai jums užduoti, jeigu atsakėte į antrą, jeigu leisite vėl tą padarysiu vokiškai. Aš žinau, koks yra skirtumas įsigijimo vertybinių popierių pirminėse ir antrinėse rinkose, tačiau tas faktas, kad Europos centrinis bankas yra šių valstybinio obligacijų turėtojas, nesvarbu, kur jas įsigijo, yra eurozonos valstybių. Tai paverčia į automatiškai eurozonos valstybių kreditoriumi. Jūs kalbėjote apie apimtis. Kai kurių eurozonos valstybių narių atveju e, Europos centrinis bankas yra supirkęs iki 250 procentų valstybinių obligacijų nuo e, vertinant pagal tų valstybių e, skolos mastą nuo 15 iki 17 metų. Ir e, kai kurių valstybių atveju, kaip minėjau, tų obligacijų turimų kiekis siekia 250 procentų valstybių skolų. Kaip tai dera su uh, atitinkamomis Europos sutarčių nuostatomis dėl biudžeto finansavimo. Labai paprastas atsakymas, mes visiškai šių nuostatų nepažeidėme, mes laikomės savo įgaliojimų, o mūsų įgaliojimai, e, įgaliojimus aiškiai parašyti, kad mes turime siekti kad infliacija e, būtų nedidesnė 2 procentus. Dabar sakysiu jūsų pirmąjį klausimą. Tai jūs klausėte, iš kur mes žinome, na, o iš kur mes galime nežinoti. Žinoma dėl to, kad e, vykdant pinigų politiką buvo sudarytos tokios ekonominės ir finansų sąlygos, kurios e, leido ekonomikai atsigauti. Ir e, ši politika buvo pagrindinė jau daugelį metų, kai iki šiol apskritai jokios politikos šioje srityje nebuvo, taigi galbūt kai kas gali manyti, kad tai netiesa, tačiau mes turime labai daug įrodymų, kad parama mūsų pinigų politikai buvo pagrindinis ekonomikos atsigavimo variklis. Ačiū. Dešimt sekundžių dar jums netgiau. Angliškai dabar paklausiu. Aš jūsų paklausiu, ar jūs pažeidėte savo turimus įgaliojimus. Kaip jūs galite paaiškinti, kad jūs nepažeidėte įgaliojimų, jeigu įsigijate kai kurių eurozonos valstybių narių e, naujų įsiskolinimų 250 procentų? Aš atsakiau jums, mes nepažeidėme jokių įgaliojimų, mes laikome savo įgaliojimą. Mes neperžengėme tų ribų, kurias esame nusibrėžę, kad galėtume pradėti programos įgyvendinimą. Nežinau, ar pans Liukė žino, kuo skiriasi Europos centrinio banko veikla nuo eurozonos veiklos, tačiau galbūt tai yra penas ateities diskusijoms. Tremozė. Ačiū, ponė Dragi, kad atvykote. Du klausimus noriu užduoti. Pirmasis. Kitų metų sausį ECB e, pradės mažinti savo pirkimus. Nepaisant to, kai kurios labiausiai skolinusios eurozonos šalis gali dėl to pradėti nukentėti. Kokia Kokiu reformų reiktų jūsų manimų toms šalims, e, kurių biudžeto deficitas yra didesnis nei 3 procentai nuo BVP? Ar jūs manote, kad šios šalis yra pasirengusios naujam ekonomikos nuosmukiu? Taip pat e, dėl pinigų indėlių garantijų sistemas noriu paklausti. Kaip įsivaizduojate šios sistemos veikimą e, ir kokių bruožų reikia, kad atitinkamai veiktų. Taip pat noriu paklausti, kaip mes galime užtikrinti investuotojus, kad indėlių garantijų sistema veiks tinkamai, ypač po uh, nesenų sukretimų su tam tikrais Italijos bankais ir Banko Popular. Noriu sakyti pirmiausia antrą klausimą. tos ilgalaikės diskusijos dėl indėlių garantijų sistemos e, leido mums visiems suvokti, kad šis procesas e, negali būti baigtas labai greitai, nes reikia atitimti, atitikti tam tikras sąlygas. Grėsmių mažinimas ir pasidalymas e, eina kojo kojant su šiuo procesu taip pat kaip ir tam tikrų e, bruožų, kurie yra labai svarbus bankų sąjungai harmonizavimas, pavyzdžiui, kreditorių hierarchija. Jeigu valstybės narės laikysi skirtingos e, kreditavimo garantijos e, sistemos, hierarchijos sistemos, tai reiškia, kad bankų sąjunga nebus baigta kurti. Taip pat bankų pertvarkymo ir gaivinimo režimus būtina suvienodinti, nes tai taip pat yra labai svarbi prielaida siekiant sukurti tinkamą ir gyvybingą bankų sąjungą. Dar viena dalis susijusi su rizikos mažymu, taip pat yra susijusi su neveiksnomis paskolomis, apie kurias anksčiau kalbėjome, kitais aspektais ir <clears throat> komisijoje taip pat yra pasižymėjusi ir supranta, kad šis procesas turi vykti laipsniškai, tačiau mes neturime pamesti iš akių mūsų galtinio tikslo, tai yra visa pusiškos indėlių garantijų sistemos ir būtina labai aiškiai apibrėžti ir sugebėti išmatuoti tą daromą pažangą siekiant šio tikslo. Kitas klausimas yra susijęs su tuo, ar, ar šalis yra pasirengusios e, mūsų ekonomikos gavinimo politikos apimties sumažinimui. Tas e, perkalibravimas, kurį patvirtinama kitą praėjusią savaitę, kuomet paskelbėme šią žinią, poveikis finansų rinkoms buvo visiškai nulinis, nes mes paskelbėme šią naujieną atsižvelgdami į ekonominės situacijos pagerėjimą. Ir mėnesiniai e, srautai sumažėjo pirkimo sumažėjo nuo 60-40 procentų ir tai yra tikrai e, didžiulis sumažinimas ekonomikos e, gavinimo priemonių masto sumažėjimas e, vyks tokioje aplinkoje, kurioje mes nesitikime didelių pokyčių. Ir taip nusprendė direktorių taryba. Taip pat noriu priminti, kad parama fiskaliniam deficitui mažinti nėra sudėdamoji mūsų įgaliojimo dalis. Savo įžangoje jau minėjau, kad e, būtina vykdyti ekonominės reformas, taip pat e, būtina pagerinti biudžetinę situaciją ir nelaukti, kol ta situacija pagerės dėl ekonomikos augimo ir žemų palūkanų. Šalis e, privalo tinkamai pasirengti, priimti politinius sprendimus ir tinkamai pasirengti galimoms busimoms krizėms. Ačiū Dimitris Papadimulis dabar. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė Dragė, aš kalbėsiu graikiškai. Sveikinu atvykusius į mūsų komitetą dar kartą. Aš norėčiau pateikti Jums keletą klausimų. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie Graikiją. Europos centrinis bankas dabar yra viena iš institucijų, kuri teikia kreditus Graikijai, komisijai ir, ir ECM nurodo labai palankes e, e, Graikijos ekonomikos prognozes e, ir finansų sistemai numatomas pakankamai palankus vystimasis. Ką jūs matum, kaip jūs matote situaciją Graikijoje po trečių, trečiojo kreditavimo etapų? Ir kitas klausimas susijęs su mokesčių vengimo skandalu, kuris e, buvo išryškintas po parodais dokumentų paviešinimo. Apskritai yra kalbama apie tai, kad yra mokesčių rojai ir dėl to reikia harmonizuoti mokesčius, užtikrinti daugiau mokestinio skaidrumo, kadangi nukenčia mokesčių mokėtojai ir visa ES ekonomika, kadangi šitos lėšos mokesčių rojose yra nepasiekiamos. Taigi, ką Jūs galite pasakyti apie mokesčių vengimą ir ką būtų galima padaryti siekiant kovoti su šiuo reiškiniu? Dar vienas klausimas susijęs su neseniai paskelbta institucijų ataskaita, Europos priežiūros valdybos ataskaita kurioje buvo kalbama, kad Graikijoje buvo įgyvendas memorandumas, tačiau buvo padarytos klaidos, pakankamai daug klaidų. Šioje ataskaitoje yra sakoma, kad labai sunku buvo įventinti ECB banko vaidmenį Graikijoje kadangi nebuvo gauta pakankamos informacijos. Taigi kaip jūs atsakytumėte į šitą kritiką, kad jūs nepateikėte pakankamai išsamios informacijos tai institucijai. Ačiū. Atsakysiu pirmą klausimą. Dėl Graikijos ekonomikos situacijos pagerėjimo ir dėl situacijos apskritai. Ji pagerėjo, galvant apie BVP augimą, apie užimtumą. Ir įgyveninant toliau įvairias priemonės, kurios buvo pasiūlytos trečioje peržiūroje, iš tikrųjų tos priemonės atneša konkrečių rezultatų. Pagerėjimas matosi ir Graikijos skolos mažinimo kontekste, ji mažėja ir be to Taip pat reikėtų pasakyti, kad skolos mažinimo priemonės, kurias įgyvendino vyriausybė, padėjo e, pagerinti vyriausybės skolos likvidumą. Kalbant apie bankus, dabar 71 procentas yra. Measure There, however, on... Skolos ir e, BVP santykis. Labai svarbu stabilizuoti situaciją, kadangi banko situacijoje, bankuose e, lėšų apimti stabilizavosi, tačiau dar nepasiekė to tikslo, kuris buvo nubrėžtas. Dėl mokesčių. Mokesčiai nepatenka į mūsų veiklos įgaliojimus. Mes tikrai tai galime imtis priemonių, kurios gali padėti e, mažinti apmokestimo vengimo. Ir taip pat komisija yra pasiūlus tokias priemonės, kuriams mes esame pritarę buvo priimti tinkami teisės aktai šioje srityje. Ir paskutinis klausimas. Dėl Europos auditorių rūmų, auditorumų ataskaitos. Pirmiausia, reikėtų pasakyti vieną bendrą dalyką. Audito rūmų įgaliojimai taip pat apsiriboja tik tai tuo, kad jie vertina centrinio banko veiklos veiksmingumą. Tačiau jeigu mums yra pateikimi klausimai išeinantis už mūsų mandato ribų, mes negalime iš tos klausimus atsakyti. Tiesiog jeigu klausimą, ką ECB pasiūlė komisijai, Eurogrupai ir uh, in the ECA report that would support this uh, claim. Vidžiai. Tai mes turime pateikti informaciją apie padarytas klaidas. Kitas dalykas tai yra um, mikro uh, veiklos prognozės ir kiti dalykai nepatenka į mūsų veiklos rytį, tačiau kita vertus mes ir toliau bendradarbiavame su audito rūmais ir nemanau, kad turėčiau ką nors papildomą pridurti. Ačiū. Filip Lamberts. Norėčiau pakalbėti apie atlyginimų dinamiką. Apskritai yra kalbama apie pilną užimtumą. 68 procentai Vokietijoje, 63 Belgijoje, taip pat panašus procentas yra Italijoje. Tačiau, kai kalbame apie tokį nedidelį, didelį nedarbo lygį, aš visiškai nenustembu, kad atlyginimai neauga. Akivaizdu, kad žmonės nori išsaugoti savo darbą, tai yra suinteresuoti darbo vietos stabilumu, Jūs kalbėjote apie namų ūkio gerovės e, kilimą. Galbūt yra koks nors pasiskirstimas tarp pasybių narių, tarp sektorių, ar visų namų ūkių padėtis gerėja, ar vis dėlto yra tam tikras pasiskirstimas per pastaruosius dešimt metų JAV. 99 procentai augimo buvo naudingas tik tai vienam procentui gyventojų. Jūs kaip centrinis bankas, jūs iš tikrųjų turite pakankamai informacijos apie pasaulinę finansų sistemą. Ar jūs eurozonos sistemoje ar už jos ribų matote tam tikrų pažeidžiamumų, kurie galėtų turėti poveikį eurozonos valstybėms? Taigi, ką jūs galime pasakyti apie Europos zonos e, finansinį stabilumą? Ar kokį nors išorės ir vidaus veiksmų, kurie gali pakengti jam? E, na, dėl pirmo jūsų pastebėjimo, iš tikrųjų visiškai sutinku. Uh, Ir atsakydamas dėl to, kodėl nominalus atlyginimas netaip greitai reaguoja į tą gamybos apimties atotrukį, aš šios priežasties neminėjau. Tai yra dar papildoma priežastis. Būtent jeigu mes išmatuotume nedarbą remdamiesi taip vadinamoju U6 e, kriterijumi, tai yra dabartinės darbo vietos kokybė, pamatytume dar vieną paaiškinimą, kodėl e, tos, e, tie atlyginimai nereaguoja. Vėlgi, mūsų pinigų, jeigu pinigų politikos parama tęsis, šie reiškiniai sušvelnis, sušvelnins jų poveikį e, nominaliam atlyginimui. Taigi, aš esu įsitikinęs, kad atėjus tam tikram laikui šio atlyginimai išauks. E, aišku, galima būtų atsakyti, kad tai yra globalizacija, tai vyksta dėl globalizacijos ar skaitmeninimo. Tačiau pagrindinė priežastis yra tokia, kokią paminėjote jūs arba kokias paminėjau aš anksčiau. Taigi čia tiesiog turėtume ir toliau kalibruoti pinigų politikos paramą taip, kad palaipsniui gerėtų situacija darbo rinkoje ir iki tol, kol sureaguos nominaliai atlyginimai. Dėl turto pasiskirstimo. Uh, Pirmiausia, jūs e, nesakėte ir turbūt nesakytumėte, bet noriu kai ką patikslinti. Kai kas sako, kad mūsų pinigų politika dar blogina situaciją čia. Bet aš vėl paneiksiu tokį teiginį. Jeigu perkate e, turtą ir turto kaina išauga, tuomet turto turėtojai, aišku, yra turtingi žmonės. Taigi trumpalaikėje perspektyvoje tas turto pasiskirstimas e, netolygėja. Tačiau uh, jeigu duosime daugiau laiko darbo rinkai pagerėti ir Man atrodo, kad rimčiausia mm, neligybės priežastis yra nedarbas. Ir darbo, situacijos darbo rinkoje gerėjimas reiškia, kad turto pasiskirstimas ir mm, pajamų netolygumas mm, gerės. E, trumpalaikėje perspektyvoje gali atrodyti, kad tas turto įsigijimas e, dar blogina, dar didina turto netolygų pasiskirsmą, bet ilgalaikėje perspektyvoje e, situacija išsilygina ir pagerėja. Pavyzdžiui, pinigų politikos poveikis būsto kainams taip pat daro teigiamą poveikį, ypač kalbant apie jaunus E, namų savininkus, todėl kad jie skolinasi daugiau, kad galėtų įsigyti būstą. Ar turto ir pajamų pasiskirstimo situacija tokia pat prasta kaip JAV? Ne. Tikrai ne Europos turto ir pajamų pasiskirstimas kontinentinėje Europoje mm, yra tolygesnis. lygesnis Mūsų socialinis modelis yra skirtingas, jis padėjo apsaugoti, užtikrinti tą tolygesnį pasiskirstimą, nepaisant e, net ir krizės metu išaugusio nedarbo, dėl kurio pablogėjo, panetolygėjo turto ir pajamų pasiskirstimas. Toliau finansinės ir stabilumo rizikos. Mes atidžiai stebėme finansinio stabilumo riziką, jų Ir e, taip pat e, mums yra svarbus neįvertintų likvidumo priemokų rizika. Visi šie klausimai e, mus labai domina, mes rimtai juos žiūrime ir stebime finansinio stabilumo situaciją eurozonoje. Ar pastebime kokį nors burbulų? Ne, iki šiol to nepastebėjome matome vietoje susiklostančias situacijas, kur vertinimas yra labai išpūstas, ypač kalbant apie um, komercinio nekilnojamo turto vertę. Kai kuriuose miestuose būsto kaina labai greitai auga, bet lyginant tą vertinimą su ankstesniais laikotarpiais, kai kaina buvo pernelyg numušta, uh, situacija, kalbant apie istorinį vidurkį, nėra labai bloga. Taigi galėčiau atsakyti, kad jeigu ir yra finansinio stabilumo rizikų, jos yra lokalios, nesisteminės ir apsiriboja konkrečiomis situacijomis. Daugelio šalių valdžia taip pat nusprendė imtis makro priemonių, atsargumo priemonių, kad kovotų su tokia situacija. Nes tos rizikos yra tik tai lokalios. Dėkoju, dėkoju, Marko Valį. Dėkoju, pirmininkė. Du klausimai. Pirmiausiai pir, yra susijusi su straipsniu, kurias paskelbė e, ECB prieš kelias dienas dėl EBLD peržiūros ir taip pat dėl moratoriumo, dėl banko restruktūrizavimo, kur buvo nuspręsta užšaldyti visas operacijas penkias dienas. Bet ECB dabar siūlo blokuoti ir einamasias sąskaitas penkioms dienoms. Tai yra piliečių sąskaitos. Mm, noriu suprasti, ko kokią teisę jūs turite siūlyti tokį dalyką? Aš suprantu, e, jeigu tai būtų finansinė institucija, bet e, jei kils politinis klausimas, jeigu mes užšaldysime piliečių sąskaitas, kodėl siūlote tokią priemonę? Toliau dėl NPL. Norėčiau gauti atsakymą iš tarptautinių institucijų Mario Draghi ir taip pat kitų. Užuot manipuliavus rinka, kodėl jūs ir toliau teikiate šias paskatas, pavyzdžiui, Italijos bankuose tai sukelia didelių valdymo problemų ir sukelia dar tolesnės spekulacijas, žmonės perka akcijas su nuolaidomis mažesn, už mažesnę kainą. Aš norėčiau, kad tarptautinės reguliavimo institucijos darytų spaudimą likvidžiam turtui, kurį turi didėjai komerciniai bankai. Manau, kad tai yra didelė sisteminė rizika, ypač kalbant apie antrą ir trečią ramščio turtą. Kodėl jūs nukreipėte savo veiksmus į šią pusę? Turbūt žinote, kad SSM yra prie ECB, bet ji yra jo dalis. Na, tam tikrą prasme man leidžiama ir aš turiu teisę aptarinėti bendro pobūdžio klausimus bendrai. Ir supraskite, jeigu kažkokių dalykų neaptarsiu, tai yra todėl, kad aš jų, apie juos nelabai gerai išmanau. O kai dėl ECB nuomonės dėl to moratoriumo? Ta nuomonė buvo teigiama, kadangi ekstremaliuose situacijose norime užtikrinti, kad būtų paliktas pakankamas lankstumas, norint kovoti su krize. Taigi leistų, moratoriumas leistų užtikrinti, kad turėsime pakankamai laiko paruošti patikimą sprendimą tuo pat metu užkirsdami kelią e, e, rimtai žalai e, banko institucijų balansui ir likvidumui. O dabartinės moratoriumo taisyklės tam tikr, yra tam tikrose šalise ir tai neįrodo, kad moratoriumas uh, dar pagilins, pagreitins banko krizę, kad žmonės pabėgs iš to banko. Bet e, kaip tik priešingai tai palengvina valdžios institucijų veiksmus. Aišku, čia kalbame apie ekstremalias priemonės ekstremaliomis sąlygomis. Tačiau pridursiu, kad reikia papildomai įvertinti šį klausimą. Pateikti ir kiti pasiūlymai, pavyzdžiui, paskelbti aiškiai apibriežtą ir harmonizuotą iš anksto žinomą kreditorių hierarchinį sąrašą kaip alternatyvą moratoriumui. Turime surasti būdą, kaip e, krizę spręsti tvarkingiau nei kad dabar. Yra įvairių būdų, vienas iš jų yra tas moratoriumas, bet aš vien juo neapsiribočiau. Kreditorių hierarchinio sąrašo paskelbimas yra būtinas, bet kuriuo atveju Mes kalbame apie bankų sąjungą su įvairiomis hierarchijomis, kurios, kurių dažnai net visi nežino, tai nėra patikimas dalykas. Taigi, jeigu ir prašyčiau ko nors vyriausybių imtis, tai būtent būtų tas hierarchinis sąrašas. Toliau jūs kalbėjote apie antro ir trečio lygio portfelius. Taip, pritarėme šitie portfeliai yra jautresni netinkamai kainodarai ir vertinimui ir juos reikia toliau stebėti ir remiantis dabartinę darbo programą ir e, reikia remtis vertinimo sistemomis ir apskaitos taisyklėmis, kad bankai e, siekiant, kad bankai įsidėktų ir laikytųsi tinkamų taisyklių, procesų ir modelių. Ir čia reikia paminėti finansinės ataskaitas, rizikos vertinimo modelius, taip pat giluminės atitinkamų klasifikavimo politikų analizės. E, visa tai dar nebuvo įtraukta į 2016-2017 priežiūros prioritetų sąrašą, bet ECB kreipia didelį dėmesį į trečio lygio turto keliamą riziką. Tais atvejais, kai ta rizika yra materiali ir rimta, tam, kalbant apie tam tikrus bankus, mes dėmesį skiriame į potencialius nuostolius. Thank you. And we are going also to discuss this, this thing in a specific format with the SS. Ačiū. E, aš labai aukštai vertinu tą formatą, kuriame vyksta mūsų diskusijos aptariant e, tuos uh, prioritetinius klausimus. Pone Valė turiu pasakyti, kad dėl moratoriumo buvo pateiktas teisėjų, kurios pasiūlymas, taigi viskas yra mūsų rankose, kadangi kartu su taryba tvirtiname teisės aktus, galime, aišku, ir įsiklausome į įvairias nuomonės, tačiau mes iš tiesų manau, kad tikrai labai apdairiai apsvarstysime šį klausimą, taip pat įvertindami ir tam tikrus kritinius aspektus. Aš pakankamai kritiškai pats esu nusiteikęs, tačiau tikrai turime visapusiškai viską apsvarstyti. Pas Animas. Mes e, dabar, kadangi aš esu e, kartu su savo frakcija euroskeptikas, tai mes nemanome, kad tikrai <clears throat> būtina visus klausimus labai smulkiai ES lygmenių reglamentuoti. Tokia yra mūsų filosofija, įskaitant taip pat ir euro Ir eurozona, žinoma, jūsų pozicija yra kitokia. Mm, e, jūs vykdote žemų palūkanų politiką. E. Kalbėtas yra prašymas kalbėti lėčiau, nes sunku yra išversti. Taigi jūsų sprendimas buvo kitoks. Jūs pasirinkote žemų palūkanų normų politiką ir mm, valstybinių obligacijų pirkimą ir e, daugiau tos politikos ilgiau tęsti negalime, tačiau taip pat ir sustabdyti jūs negalite. Mm. nes ekonomikos augimas, e, kuris dabar remetės, tikrai yra nepakankamai aukštas ir didelis, kad galėtumėte tęsti šią savo pinigų politikos ir a, e, ypatingai daug kritikos jis susilaukė šiuo metu iš Amsterdamo universiteto profesorius Kokeno ir apskaitai e, mokslininkų. E, olandakalbėje erdvėje, kurie teigia, kad e, visa sistema labai yra trapi ir mes neturime jokių priemonių, kad galėtume su reaguoti į pokyčius. Kitas Groningeno universiteto mokslininkas profesorius taip pat teigia, kad jeigu bus tęsiama likščiolinė politika, tai kils naujos krizės ir kilus joms jau nebegalėsime tinkamai sureaguoti, nes neturėsime atitinkamų priemonių. Noriu paklausti, ar jūs dar išvelgiate ir matote kokiu nors priemonių, kurias pasitelkus būtų galima sureaguoti į naują ekonomikos nuosmukį arba kitokio pobūdžio sukretimą. Pirmiausiai dėl mūsų programos vertinimo. Programa yra pakankamai lanksti, kad būtų galima ją pritaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Antra. Kaip jau anksčiau minėjau, šiuo metu, nepaisant to, kad atliekame labai išsame finansinio stabilumo grėsmių analizę, jokių sisteminių grėsmių neižvelgiame tam, kad būtų galima keisti pinigų e, politikos e, priemonės. Mes identifikuojame tam tikrą e, vietinio masto grėsmių ratą, tačiau šias grėsmės galime pažaboti pasitelkus makroekonominio apdairumo priemonės. Tačiau bendrai reikia kalbėti apie tam tikrą politinės erdvės trūkumą, jeigu staiga kiltų kokiu nors nenumatytų įvykių arba procesai nenumatyti prasidėti, prasidėtų. Ir aš čia jums pritariu, tačiau aš pirmiausia noriu kreipti dėmesį į fiskalinė politika ir nepamirškime, kad e, krizė ankstesnė parodė, kad e, šalių, kurios neturėjo pakankamai erdvės priimti politinius sprendimus, gebėjimas kriziai atsispirti buvo pats sudėtingiausias, nes e, jų įsiskolinimo lygis buvo toks, tai skolos lygis buvo toks didelis, kad e, rinkos jau nebenorėjo daugiau jiems skolinti ir dėl to kyla tokia pasitikėjimo krizė, taip pat e, tų valstybių obligacijų kiekis e, bankų sistemoje kėlė tam tikrų klausimų. Ir tai e, turėjo tiesioginį ryšį su e, kreditų srautų mažėjimu ir ekonomikos nuosmukiu. Taigi politinių sprendimų prieimimo galimybės tiek fiskalinės, tiek socialinės politikos klausimų čia yra labai svarbus aspektas, tačiau e, dabar tikrai aplinkybės yra tokios, kad galima būtų tuos politinius sprendimus priimti laisviau ir Toks būtų mano atsakymas į jūsų klausimą. Georgijos Kircos dabar. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, ponė Dragi, kad e, Graikijos centrinio banko vadovas Turnaras patiria nuolatinį politinį spaudimą vyriausybėje artimas dienraštis nuolat pranešinėja apie Citrio banko vadovo ir jo žmonos e, netinkamus veiksmus. Tas e, laikraštis jau pralaimėjo tinkamas bylas ir teismuose, tačiau ir toliau tęsia savo veiklą, nes jam didelę įtaką daro vienas iš vyriausybės narių. E, byla netgi yra e, perdota prokuratūrai pono Sturnaras, kuris neigia savo netinkamus veiksmus. Atsižvengti šias aplinkybės, ar jūs vertinate poną Sturnarą kaip e, pasitikėjimo vertą Centrinio banko vadovą? Ar jūs norėtumėte pakomentuoti tą metodiką, kuri dabar yra pasitikėjimo? pasitelkiama Graikijos centrinio banko vadovo atžvilgiu. Ačiū. Galiu pasakyti, kad e, mes pasitikime Europos centrinio banke Graikijos centrinio banko vadovas Turnaru ir jis tikrai e, daug pastangų dėjo, kad e, Graikijos padėtis pagerėtų. Jeigu norite, galite papildomą klausimą užduoti kitą temą. Ačiū pirmininkė aš norėčiau pritarti e, pirmininko Dragio situacijos vertinimui Graikijos bankų sektorijoje, tačiau e, Graikija šiuo metu susidurime su rimta problema, e, keldami klausimą, ar Graikijos sisteminiai bankai sugebės tinkamai susitvarkyti su neveiksniomis paskolomis, kurių portfelis mažėja šiuo metu ir nepasiant to gali kilti neveiksnių paskolų krizė. Ar jūs matote, kad mes su jie susidarosime? Ir dar kartą pakartosiu anksčiau užduotą klausimą, ar galima būtų imtis kokios papildomų priemonių, kad padėtume Graikijos sisteminiams bankams su šiais sunkumais susidaroti. Atsakymas. Ačiū. Anksčiau jau kalbėjau apie bankų kapitalo apimti šiuo metu ir neveiks, nes paskolos šiuo metu yra bene rimčiausia problema, kurią reikia spręsti Graikijos bankų sistemoje. Sprendimas nerenkti elektroninių ir, ir kitokio pavyzdžio aukcionų iki metų pabaigos tikrai nėra geras ženklas, o situacija pasikeitė, o todėl tada jau galima kalbėti apie džiugę žinę. Iš tiesų, neveiksnių paskolų atsisakymas yra sudėtingas procesas, apie tai kalbėjome anksčiau. Tačiau mes puikiai suprantame, kad reikia suteikti pakankamai garantijų iš vyriausybės pusės socialinių garantijų tam, kad ir toliau būtų galima mažinti neveiksnių paskolų portfelį artimiausių metų. Žinote, kad ketiname mes įvertinsime Graikijos bankus šiek tiek anksčiau nei kitų šalių bankus, tačiau mes manome, kad dabartinė jų padėtis yra pakankamai tvirta. Žinoma, reikia spręsti neveiksnių paskolų problemą. Taip pat jau anksčiau minėjome, kad e, situacija situacijos stabilumas dar nėra pakankamai užtikrintas, tačiau e, reikia tam tikrų papildomų priemonių tam, kad e, galėtume padaryti atitinkamas išvadas e, peržiūrėdami Graikijos bankų situaciją. Juanas Fernandes. Aš manau, kad Buvo daug klausimų užduota jau e, panašių, tačiau dabar norėčiau jums užduoti kitokio pobūdžio klausimą. Jūs kalbėjote apie e, Europos ekonomikos atsigavimą, tačiau jūs e, kalbėjote apie gamybos apimties atotrukį Europos Sąjungoje ir infliacijos lygį. Infliacijos prognozijas tačiau rodo, kad bus pasiektas ilgalaikis 2 procentų infliacijos lygis. Taigi man būtų įdomu išgirsti jūsų e, vertinimą susijusi su Europos ekonomikos situacija. Taip pat e, kainų stabilumą apibrieštis kelia nemažai klaustukų. Mokslininkai daug diskutuoja šiuo metu apie tai, kaip turėtų būti e, vykdoma ekonominė ir pinigų e, e, politika, turėtų būti atsižvelgiama į demografinę padėtį ir į indėlių apimtis ir kokį poveikį visą tai galėtų turėti pinigų politikai. Galbūt e, mums reikėtų užsibrėžti ne tik infliacijos lygio tikslo, tačiau taip pat ir kainų e, tam tikras ribas nustatyti. Nes e, tas nustatytas e, arba apibrėžtas nesimetrinės nes infliacijos lygis e, mažesnis nei 2 procentų. Niekas tiks nežino, ką jis reiškia, kiek tai turėtų būti mažiau negu 2 procentai. Taip pat e, reikėtų, e, manau, kalbant apie infliaciją, nepamiršti ir bendro vidaus <clears throat> produkto, kadangi e, kai kuriuose šalise yra ne tik infliacija, bet ir defliacija. Taigi būtų įdomu, kaip jūs vertinate visą šią situaciją. Mes e, direktorių taryboje nesvarstėme e, jokių pokyčių šioje srityje kalbant apie kainų apibrėžimą, infliacijos apibrėžimą. Kainų stabilumo apibrėžimas buvo patvirtintas 10-mečio pabaigoje po tam tikrų eksperimentų. Vienas iš jų vyko Japonijoje, po tam tikrų patirčių tikslių. Ir priežastis e, šiam kainų stabilumo indekso patvirtinimui niekur nedingo ir šiandien. Visos jos yra susijusios su patikimumu. Keisti tikslą, kuomet e, nėra galimybė jo pasiekti, tikrai nėra labai patikimas elgesys. Jeigu mes pasirinktume kitą tikslą, tai e, žmonės kit, Kitu metu, kai infliacija būtų pernelyg aukšta, galėtų manyti ir galvoti, kad centrinis bankas patvirtins aukštesnį siekiamos infliacijos lygį. Tai tikrai nėra pats tinkamiausias laikas dabar čia ką nors keisti. Be to, visas e, šis e, prognozių rinkinys yra atitinkamai kalibruojamas ir dėl to e, tam tikri pokyčiai vienoje grandyje galėtų destabilizuoti bendrai situaciją. Todėl aš iš tiesų neskatinčiau diskusijų susijusių su kaimus, kainų stabilumo apibriešties pokyčiais. Mes dabar turėtume paprasčiausiai užsibriežto tikslo siekti ką ir darėme per pastaruosius keletą metų, nes tai yra sudėdamoji mūsų įgaliojimų dalis. Ansander dabar klaus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Centrinio banko pirmininkui Dragiu už tai, kad atvyko pas mus pasikeisti nuomonėmis. Nuo finansų krizės pradžios ECB jums ir jūsų pirmtakui trišė vadovaujant ėmėsi ryštingų veiksmų, kad užtikrintų eurozonos stabilumą. Buvo e, paskelbta informacija, grįžtų prie temos, kurią jau šiek tiek aptarėte, tačiau galbūt galėsite papildomos informacijos suteikti. Ši tema jau buvo paskelbta apie e, turto pirkimo programos apimčių mažinimą. Noriu paklausti, kokių grėsmių išvelgėte, nepaisant to, kad e, pirmoji rinkų reakcija buvo teigiama. Ar jūs vis tik tai išvelgtumėte kokiu nors e, su šiuo sprendimu susijusių grėsmių? Ir taip pat norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate šio žingsnio poveikį Europos ekonomikai ir pirmiausiai bankams, ypač tiems, kurie finansuoja ekonominius procesus. Antras klausimas yra susijęs su kitų e, įtakingų valstybių regionų, kaip JAF, Japonijos, Kinijos e, vykdoma pinigų politika. Kaip vertinate e, ten priimamų sprendimų poveikį Europos ekonomikai, kaip į tos sprendimus atsižvelgėte, priimdami savo sprendimus pinigų politikos srityje. Ir jeigu dar man yra likusios kelios sekundės, noriu užduoti Jums trečią klausimą susijusi su e, demografinė situacija, su mūsų visuomenės senėjimu. Manau, kad čia reikėtų ieškoti kažkokių atsvaros priemonius svertų, kaip jūs atsižvelgėte į besikeičiančią situaciją šioje e, srityje, kalbant apie santykių su e, realia ekonomika ir e, indėlių politika apimtimis. Ačiū. Jūs paminėjote sprendimus į kuriuos rinkos nesureagavo ir tai yra pats geriausias rodiklis. Tai reiškia, kad mes tinkamai suderiname, priimdami mūsų sprendimus įvairius aspektus, tai yra mm, mėnesinius srautus, taip pat ir taip pat įvertiname tuos mokėjimus už obligacijas, kurių galiojimo laikas pasibaigė. Taigi tai yra įvairių priemonių rinkinys, suderintų priemonių rinkinys, kurios, kuris padėjo pagerinti situaciją ir, žinoma, Europo, eurozonos ekonomikos situaciją. Pastaruoju metu, jeigu Jūs manęs klausėte, kokios gali kilti rizikos. Tai galėtų būti visiškai netikėtas e, mūsų politikos sugriešinimas atsižvelgiant į nenumatytus veiksnius. Situacija pasaulyje gali priversti imtis tokių netikėtų priemonių. Mes kalbame apie geopolitinę riziką ir, žinome, nusivylus skirtų jurisdikcijų veiksmais galima tiesiog nepateisinti tų lūkesčių, kur, už kuriuos mes esame geriami. Tai reikštų, kad reikėtų daryti korekcijas rinkoje ir visiškai e, netikėtai sugriežtinti eurozonos finansavimo sąlygas. Tai tokia rizikos galimybė ateina man į galvą šiuo metu. Kitas dalykas, kaip reaguoti į kitų jurisdikcijų pinigų politikos sprendimus. Visų pirma, kainų stabilumas yra taikomas tik tai euro zonai, tačiau atskirų valstybių nacionaliniai bankai turi e, savo įgaliojimus Mes rinkdami informaciją apie kitų jurisdikcijų pinigų politiką, tokių valstybių, kai kalbame apie eurozonos e, finansinę sistemą, tai mes patys esame savarankiški ir turime savarankiškus sprendimus, žinoma, atsižvelgėme į kitų valstybių, kitų ekonomikų sprendimus. Tačiau kita vertus tie išorės veiksmai yra, veiksmai yra labai svarbus mažoms ekonomikoms, o eurozonos. E, e, eurozona yra pakankamai stipri, kad turėtų atsižvelgti į kitų šalių vidaus sprendimus. Ačiū. Silva Pereira. nėra abejonių, kad pinigų politika suvaidino labai svarbu vaidmenį atgavinant mūsų ekonomikas. Ir banko valdyba priėmė labai svarbius sprendimus mūsų Europos ekonomikos ateičiai. Aš džiaugiuosi, kad pinigų politikos priemonės bus dar kartą peržiūrimos bus numatyti papildomi ekonomikos atgyvinimo svertai, taip pat e, priemonės kovai su infliacija. E, palūkanų normos išlieka stabilios, e, taip pat į toliau įgyveninama turto įsigijimo programa, jinai yra pratesiama ir bus tęsiama tol, kol bus užtikrintas tvarus infliacijos lygis 18 metais 3 e, e, milijardai eurų per mėnesį bus išleidžiami įsigijant nekilnojimą turtą. Tačiau reikėtų nepamiršti pinigų politikos pamiršto ramščio. ECB reinvestuos e, tas pajamas už įsigijimus ir taip pat už mm, palūkonas ir tas lėšas reinvestuos, o tai yra svarbu visai eurozonos ekonomikai. Tiesiog aš norėčiau, kad jūs patiksintumėte savo mintis. Jūs sakėte, kad jūs ir toliau sieksite likvidumo geresnių užtikrimo sąlygų ir taip pat norėtumėte, kad būtų tinkamai įgyvendinama pinigų politiką. Kaip šitos priemonės padės užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp pinigų politikos atskirų veiksnių, ypač eurozonoje. Jūs žinote, kad priklausomai nuo valstybės narės yra e, pirkimai skirtingos apimties. Bet to, kai kuriuose valstybėse narėse pirkimai yra didesni negu, pavyzdžiui, e, Portugalijoje. Todėl norėčiau paklausti, ar jūs galėtume pasakyti, kad jūsų teiginys, kad jūs reinvestuosite savo pajamas iš pirkimų operacijų, nereiškia, kad tokios valstybės kaip Portugalija gali tikėtis panašaus pirkimų programos įtraukimo lygmens. Dėkuoju. Iš tikrųjų mes esame, mes turime pribojimų naudodami savo kapitalą. Kalbant apie eurozonos valstybės, reikia pasakyti, kad konvergencijos lygis yra pakankamas, kadangi buvo taikomos įvairiausios priemonės. Aš e, kalbėjau apie, apie e, pridamosios vertės didėjimą kai kuriuose valstybėse narėse eurozonoje. Ir mes konstatavome, kad šitos priemonės e, pasiekė 97 metų lygmenį. Tos valstybės, kuriuose augimas buvo nedidelis, dabar suintensyvino augimą, taigi šitos priemonės atliko savo funkciją ir aš tikiuosi, kad jos ir toliau darys tą palankę įtaką. Žinoma, eurozonos tam tikrose teritorijose arba valstybėse narėse tos programos įgyvenamos intensyviau. Mes pagal atskirą turto įsigijimo programos komponentą mes įvertiname šitos programos poveikį per pastaruosius 12 mėnesių 11 milijardų per mėnesį mes tikimės gauti turto, tačiau šitas e, obligacijų arba turto perpirkimas įvyksta tik tokiu momentu, kai šito obligacijų galiojimo laikas pasibaigė. Todėl čia gali būti tie laikotarpiai šiek tiek persidengiantys. Reinvesticijos yra vykdomos e, tiksliai numatytų laikų. Ir tos mes laikomės nuomonės, kad tuos perpirkimus reikėtų atlikti tos pačios jurisdikcijos kontekste. Liūdek Niedermayer. Dėkoju Liūdek Niedermayer. <clears throat> Dėkoju pirmininkė, dėkoju pirm, prez, pirmininkė už tai, kad atvykote pas mus. Aš e, noriu paklausti dėl pinigų politikos. E, jūs turbūt per kukliai apibūdinote eurozonos ekonomiką. Man atrodo, kad duomenys ne tik rodo pagerėjimą lyginant su ankstesniais metais, bet e, esminius pokyčius. Taigi e, matome, kad BVP augimas e, greitėja nuo 2013 rūpjūčio, 2016 nedarbas nuolat mažėja, nuo 2013 ilgalaikis nedarbas taip pat mažėja. Tačiau infliacija vis dar nepasiekė nulio, kaip kad buvo sakyta jūsų kadencijos pradžioje, bet mm, manome, kad atlyginimai taip pat auga e, ir galima tikėtis to augimo, kadangi ekonomika tikrai rodo mm, tvirtumo ženklus. O norėčiau mm, paklausyti dėl kiekybinės ekonomikos pusės. Aišku, sakote, ir aš suprantu, kad gamybos apimties atotrukį reikia sumažinti, bet e, kiek tikėtina jūsų manimų, kad ekonomikos atsigavimas pagreitės ir kad greitų metų pamatysime padidėjusius atlyginimus ir užimtumą, o tada infliacija pradės aukti, nes tokioje hipotetinėje situacijoje mm, palūkanų normos turėtų būti labai žemos. Ir aš suprantu ECB politiką ir įsipareigojimą mm, kiekybinės politikos pagalba palaikyti mažas palūkanų normas, bet ar iš tikrųjų e, realiai nebūtų įmanoma padidi, pradėti didinti tas palūkanų normas, e, tuo pat metu toliau įgyvendinant kiekybinę politiką. Tokiu būdu užkertant kelią rizikai, kad pradės didėti turto kainų infliacija. Dėkoju. Na, sutinku su jūsų teigiamu eurozonos atsigavimo vertinimu. Mes esame įsitikinę, kad Sulauksime ir nominalių atlyginimų pakitimo. Ir tai paveiks taip pat infliaciją, e, pastumėjant ją aukštyn. Iki šiol ta infliacija tik šiek tiek paaugo nuo praėjusių metų, tačiau jokios įtikinamos kreivės, jokio įtikinamo kreivės padidėjimo nematėme. Ir tai yra tiesiogiai susijęs su nominaliais atlyginimais ir jų augimu, kuris nėra pakankamas. Tuo pat metu žvelgiant į mm, gamybos apimties atotrukio mažinimą, esame įsitikinę, kad į tai nominaliai atlyginimai taip pat sureaguos. Taigi dabar turime gyventi dviejopoje realybėje. E, Iš vienos pusės gera situacija BVP, užimtumo srityje, taip pat e, atsigav, stiprus atsigavimas, stiprus vartojimas. Ilgalaikės verslo investicijos anksčiau taip pat buvo nedidelės, o dabar jos sudaro 45 procentus augimo skaičių. Taigi atsigavimo sudėtis ir varikliai leidžia manyti, kad šio atsigavimo pagreitis ir toliau tęsis. Ir bus e, dar galbūt stipresnis net negu anksčiau. Tuo pat metu turime būti kantrus ir nuoseklus įgyvendindami pinigų politikos stimuliavimą ir jį rekalibruoti atsižvelgiant ekonominių sąlygų gerėjimą. Šioje diskusijoje, šiame kontekste mes jau keletą kartų aptarinėjome šiuos klausimus, kuriuos jūs ir pateikėte, o būtent priemonių laipsnišką įvedimą. Ir praėjusiais metais praėjusiu metu rugsėjį, spalį, mes patikslinome, kad būtent tas laipsnis, laipsnis įvedimas kaip tik ir minimas tarybos pareiškimuose, būtent, kad palūkanų normos išliks tokios, kokios dabar, net ir pasibaigus grinojo turto pirkimui, nes tuo remiasi būsimų palūkanų normų padidėjimo lūkesčiai. E, iš tikrųjų, pagrindas tam buvo, tai visada buvo pagrysti, tie rūpeščiai visada, e, e, lūkesčiai visada buvo pagrysti. Taigi, iš tikrųjų, šį procesą mes visada kontroliavome. Dėkuoju. Thank you, Jakob von Feitseker. Thank you, Chair. Um... Dėkoju. Dabar ponas Jakob Ponce. E, taip. Mm, mes labai dėkingi Jums už tai, kaip Jūsų pinigų politika prisidėjo prie to, kad pasiekėme situaciją, kurioje esame dabar. Bet mm, Tas atsargumas, kurį jūs irgi minėjote, yra labai svarbus. Būtent, kad nestabilioje situacijoje reikia pernelyg neskubėti. Tačiau noriu paklausti jūsų apie štai ką. Įsivaizduokime, kad tai, ką jūs sakote, yra tiesa ir kad taip mm, yra tam tikri lūkesčiai, yra e, kažkokių užsleptų dalykų darbo rinkoje ir kad taip atlyginimai galiausiai paauks, bet naujoji normali įprasta situacija bus tokia, kad mm, ir toliau e, palūkanų normos bus labai žemos, o lyginant su augimo norma, jeigu ji išliks tokia kaip dabar, tuomet nebus mm, aišku, ar mes e, esame, būsime žemiau ar aukščiau to vidurkio, auksinio viduriuko. Uh, ir ar ta naujoji normali situacija bus palanki ar nepalanki finansiniam stabilumui. Taigi reikia pagalvoti, kaip išlaikysime finansinį stabilumą toje naujoje situacijoje. Ir jums, kaip Centrinio banko e, atstovui, štai yra dar koks iššūkis. Kaip jūs vykdysite pinigų politiką toje nu-, naujojoje situacijoje, kai, kaip pinigų politikos erdvė bus labai apribota ir mes kalbame ne apie ateinančius mėnesius ir, ir, ir ten galinčias kilti problemas, bet, bet apie tą naujai susiklošusią situaciją. Iš tikrųjų, tai gali būti gana liūdna situacija ir man labai įdomu, kaip jūs ketinate susidoroti su tą situaciją. Dėkoju. Dėkoju. Na, dabartinė situacija nuolat gerėja, kalbant apie BVP augimą ir darbo rinkos ir užimtumo aspektus. Ar tai prives prie situacijos, kai realios palūkanų normos ir toliau bus labai žemos? Na, Iš šios perspektyvos manau, kad mūsų situacija nuolat kinta ir skiriasi nuo kitų pasaulio valstybių. Mūsų augimo norma yra gana aukšta ir aukštesnė nei praeitie. Atsižvelgiant į ankstesnės gamybos apimties atotraukio prognozes, dabar mes jas kurį laiką jau viršijame. Taigi, koks bus ta, kokia bus ta naujoji eurozonos situacija, na, nežinau, galima tik spėlioti. Bet e, įsivaizduokime, kad e, bus taip, kaip jūs ir sakote. Tuomet, e, kaip ir pats minėjote, gali būti taip, kad finansinis stabilumas taps dominuojančiu tos naujosios situacijos bruožu. Beje, Jau dabar buvo imtasi daug priemonių. Tačiau ir toliau e, Šis aspektas bus labai svarbus politikams, siekiantiems užtikrinti, kad šis e, pažeidžiamumas neišvirstų į kokius nors įveikius, kurie e, pakenktų šiai dabartiniai situacijai, kai augimas yra geras. Tačiau akivaizdu, ir aš vėl tai pakartosiu, kad tokioje situacijoje tiek makro atsargumo politika, tiek mikro atsargumo politika taps labai svarbi, kadangi makro ekonominės politikos erdvė dabar yra gana ribota. Ir tai yra dar viena priežastis e, kodėl turėtume išnaudoti šią situaciją, um, siekiant atkurti finansinės politikos struktūrinę, po, struktūrinį aspektą. Ir iš vienos pusės tos žemos palūkanų normos sukurtų pol, tam tikrą politinę erdvę veiksmams, o iš kitos pusės makro ir mikro mm, politikos užtikrintų, kad e, būtų užtikrintas nepertraukiamas finansinis stabilumas. Dėkoju. Dabar Fet Morrison. Much, Ačiū pirmininkė. Pirmkė Dragi, du klausimus turiu. Pirmasis dėl CSPB, antrasis dėl jūsų pinigų politikos sprendimo komunikato. Dėl CSPB noriu paklausti, ar Centrinis bankas ketina keisti atrinkamumo kriterijus ir ar net ir uh, jeigu turto pirkimo programa bus sumažinta arba jos apskaitai bus atsisakyta, tai ar ji bus atgavinta reikalai esant ateityje. Dėl pinigų politikos komunikato. Praėjusią savaitę pakvietėte į aukšto lygio konferenciją su Japonijos atstovais, su Janet Jelen. E, Anglijos centrinio banko atstovai dalyvavo. Klausimas, kaip ECB ketina gerinti savo viešųjų ryšių politiką, nes jūs vyriausias ekonomistas Peter Prat yra pasakęs, kad centriniams bankams tenka svarbus vaidmuo paaiškinant ECB pinigų politiką valstybėse narėse. Ar žvelgiate čia tam tikros prieštaros kadangi kai kurie centriniai bankai atvirai kritikuoja ECB vykdomą pinigų politiką. Ačiū. Dėl CSBP mes tikimės, kad turto pirkimo mastai ir trys privataus sektoriaus pirkimo programos CSPP, IBSPP e, e, e, ir trečioji obligacijų įsigymo programa išliks. Programa gali lankščiai reaguoti į rinkos sąlygų pokyčius, atitinkamai pakeičiant ketverių programų pirkimo apimtis, perskirstint jas. Anksčiau jau buvo įmamasi atitinkamų veiksmų riboto masto, tačiau tas perskirstimas ir toliau tęsis. Tikimės, kad perskirstimas ir toliau atspindės rinkos sąlygas, o PSPP veikia likvidžiausioje rinkoje Todėl pirkimų apimtis e, tiek šios programos, tiek kitų programų atitinkamai keisis reaguojant į svyravimus rinkos. Dėl pinigų politikos komunikato. Ši konferencija iš tiesų buvo pakankamai įdomi, nes pirmiausia joje buvo diskutuojama apie pinigų politikos sprendimo pristatymo svarbą. Kuo aiškesni yra mūsų viešieji ryšiai, to geriau e, mūsų supranta rinkos. Iš tiesų viešieji ryšiai tapo pinigų politikos priemonės taip pat. Visais atžvilgiais tai būtų galima teikti. Todėl tikrai galiu pasakyti, kad mūsų pinigų politikos sudėdamoji dalis yra viešiai ryšiai. Ir e, pinigų politikos sprendimų pristatymas, kaip ir atskaitomybė, kur yra svarbi, nes mūsų institucija yra nepriklausoma, tačiau turinti tam tikrus e, įgaliojimus, mūsų ribojimus įgaliojimai ir mes e, esame atskaitingi mūsų saisto suteikti įgaliojimai ir mums tos įgaliojimus suteikė ir jos patvirtino institucijos, kurios yra renkamos, mes nesame renkama institucija. Todėl mūsų skaitomybė yra labai svarbi pareiga. Tačiau uh, tas komunikatas <clears throat> per atskaitomybės prizmę taip pat e, tampa pinigų politikos priemonė. Dėl mums labai svarbu paaiškinti kiekvieną kartą, kaip mes primdami savo sprendimus laikomės mums suteiktų ir nustatytų įgaliojimų ir jų neviršėjame. Pervanš Perės dabar užduos klausimą. Ačiū. Pirmą kartą žudama klausimas sakiau, kad neužduosiu klausimo dėl e, rizikos mažinimo bankų sąjungos kontekste, tačiau vis tiek noriu grįžti prie šios temos. Indėlių garantijų sistema buvo minėta ne kartą reikia baigti ją e, kurti ne tik, e, kad sukurtume bankų sąjungą, tačiau apskaitai, kad atstatytume pasitikėjimą Europinė e, bankų sistema. Apskritai, atsižvelgiant į tai, norėčiau du aspektus paminėti. Pirmasis susijęs su tuo, kad nuolat kartojama, apgrėstau, kad ponios Delangin jau nėra salėje. Nuolat kalbama apie grėsmių mažinimą, grėsmių pasidalyjimą. Tačiau nuo šios diskusijos pradžios jūs e, kiekvienas kalbėjote apie grėsmių mažinimą, tačiau nuo bankų sąjungos steigimo pradžios, e, kaip toli mes pasistumėjome į priekį, bendrindami tas grėsmės situacija yra iš tiesų tokia, kad e, bandoma grėsmės mažinti jų visiškai nesidalijant. Taigi viena, šis teiginys yra, šis teiginys e, yra jau savaime prieštaringas. Jūs kalbėjote apie būtinybę užtikrinti visapusišką indėlių draudimo sistemą. Kokia uh, išeitinę poziciją jūs remetės, ar e, reikia tas, tą riziką pasidalinti kažkaip tai, ar kiekviena valstybė narė vis tik tai turėtų pati ieškotis to gelbėjimo rato iš savo situacijos. Ačiū, aš visiškai sutinku su jūsų paskutiniais žodžiais. Turime patvirtinti bendrą tikslą e, ir ieškoti būdų, kaip jo pasiekti. Ir aš noriu pasakyti, kad abu jūsų minėti dalykai yra glaudžiai tarpusavėje susiję. Todėl mes turime kalbėti apie bendrą kelionę, tiek mažindami, tiek pasidalindami tas grėsmės. Ties mažindami grėsmės, tiek jomis pasidalindami. Galbūt būtų galima rasti kitokių būdų šiam tikslui pasiekti nei komisija siūlo, tačiau svarbu, kad tikslas būtų bendras, o kol kas mes jo bendro dar nesame patvirtinę. Nu, šis pirmas žingsnis yra labai svarbus. Antras žingsnis jau yra priemonės tam tikslui, kuris yra patvirtintas pasiekti. Kadangi ši kelionė link tikslo iš tiesų yra labai specifiška, Todėl reikia užsitikrinti skaitomybę už šį procesą, kad aiškiai žinotume, kas vyksta ir kaip tai turi vykti. Taip aš šį procesą vertinu. Panas Morisanas. Aš ne Dėl to gavau žodį, kad grįžau iš darybų dėl biudžeto, tik dėl to, kad Tomas Vanekandelarė norėjo užduoti klausimą, tačiau atsiprašė, nes šiandien negaluoja ir paprašė jo vardu užduoti du klausimus pirmininkui Dragiui. Pirmasis dėl ECB pelno, nes Marimontė vadovaujama nuo savo išteklių aukšto rango darbo grupė E, svarsto galimybę finansuoti eurozonos biudžetą nuosavus išteklius iš ECB pelno. Klausimas yra, kokia jūsų nuomonė būtų šiuo klausimu ir ar jūs vertintumėte tokį pasiūlymą kaip grėsmę ECB nepriklausomybei, jeigu ECB e, įplokos taptų eurozonos biudžeto sudėdamąją dalimi. Antrasis klausimas susijęs su skaitmeninėmis valiutomis. Ir Žinoma, per pastaruosius e, keliarius metus nemažai jų atsirado ir jos, žinoma, darys įtaką monopolinėms e, centrinio banko pinigų leidimo galioms ir galimybei kontroliuoti pinigų srautus ekonomikoje. Ar jūs čia išvelgiate grėsmę, kuri kyla iš skaitmeninių valiutų centrinio banko pinigų leidybos ir gamybos leidimo į apyvartą monopoliai. Ačiū, atsakydamas jūsų pilnai klausimą, galiu pasakyti, kad ECB pelno perkelimas į ES biudžetą yra politinis sprendimas, tam reikia pakeisti ES banko statutą ir galimybę perkelti ECB pelną į ES biudžetą nėra susijusi priešingai nei kai kurie bando tvirtinti su ECB e, finansinio rezervo politika, kaip e, yra rašoma 303 e, straipsnio pirmoje A dalyje. Tam, kad būtų galima perkelti ECB pelną į ES biudžetą reikia pakeisti 33 straipsnio pirmąją bėdalį. Ta reikia aiškiai suvokti. Kalbant apie skaitmeninės valiutas, tai vertindami jų apimtis naudojama jų naudotojus eurozonai poveikį realiai ekonomikai. Aš manau, kad kol kas tas poveikis ir tos apimtis yra pakankamai ribotos ir tikrai negalėtų kelti grėsmės centriniams bankams. Vertinant bendriau skaitmeninės technologijos, e, DLT ir kitos. Tai yra procesui, kurie turėtų susilaukti centrinių bankų ir priežiūros institucijų dėmesio ir susidomėjimo. ECB ir e, daugelis nacionalinių centrinių bankų jau kelis mėnesius šioje srityje dirba, koordinuojame savo veiksmus eurozonoje, taip pat e, BES kontekste vyksta atitinkami darbai. E, Dar vienas e, labai svarbus šios diskusijos aspektas yra susijęs su skaitmėmis rizikomis. Šiandien didžiojo septintuko e, finansų ministrų sustikimas vyksta ir jame kibernetinės skaitmės rizikos uh, grėsmė yra įvardyjama kaip viena iš rimčiausių, todėl reikia priežiūros institucijoms e, atliekant atitinkamas e, e, priežiūros funkcijas. Inspektuojant banko institucijas reikėtų įvertinti taip pat ir skaitmeninę skaitmenės grėsmės ir tai turėtų tapti tokių patikrų kasdieninių sudėdamąją dalimi. Taip pat mums reikėtų susitarti dėl e, pranešimo apie incidentus skaitminėje erdvėje eurozonoje suvienodinimo, tvarkos suvienodinimo e, ir e, akivaizdu, kad reikia bendromis pastangomis reaguoti į įvykius šioje srityje ir bandoma dabar užtikrinti tokį bendrą reagavimą didžiojo septintuko kontekste, bėjas kontekste, bet kokiu atveju ši sritis plėsis. Ačiū. Aš džiugiuosi, kad galiu du kartus paklausti klausimų. Norėčiau grįžti prie jūsų atsakymų į mano ankstesnius klausimus. Aš iš jūsų atsakymų supratau, kad pinigų politikos priemonės, kurios įgyvendinamos e, Europos centrinio banko kontekste, atitinka jūsų mandatą. Nelabai suprantu, kodėl jūs nematote, kad jūs pažeidėte finansavimo draudimo nuostatą Bet to ES sutartyje, atitinkame straipsnėje, toks draudimas yra numatytas, jeigu ECB turi daugumą konkrečios valstybės obligacijų ir išlaiko jas keletą metų, tai turėtų būti uh, valstybės pinigų, piniginio rėmimo uh, draudimo pažeidimas. Ir jeigu Europos centrinės bankas superka valstybės narės obligacijas tuo laikotarpiu, kai ji apskritai neturi papildomos skolos. Dar kartą grįžti norėčiau prie jūsų įgaliojimo. Ar jūsų programa neteikia primenybės toms valstybėms, kurios turi didelę valstybės skolą. Iš tų valstybių buvo supirkta daugiausia valstybės obligacijų ir taip tos valstybės įgavo tam tikrų privalumų. Kodėl jūs teigiate, kad tai dera su Centrinio banko įgaliojimu? pateiksiu du greitus atsakymus. Iš tikrųjų, tos e, valstybės vadovaujasi pagrindiniu kapitalo apskaitimo e, e, kriterijumi. Vienas kitas dalykas, mes įsigijame valstybę obligacijas kapitalų rinkose. Ir jūs puikiai žinote, kad PSPP vadovaujasi ES teisingumo teisio teisės e, preliminaus sprendimo e, teiginiais. Jeigu jūsų klausimas yra tiesiai, tiesiogiai susijęs su konkrečiu teismo sprendimu, tai mes negalime komentuoti išsameu jūsų klausimo. Be to aš nekartą sakiau ir praėjusiuose klausimuose kalbėjusi, kad mūsų turtų įsigimo programos yra teisėtos ir jos atitinka mūsų veiklos įgaliojimus. Atrodo, kad dar turėkite, pateikdamas klausimą, turėkite omenyje, kad reikia palikti laiko atsakymui. Antrasis tikslas, jūsų programos tikslas ar antrojo tikslo sistemoje yra mechanizmas, kuris leidžia tą sutrikusią pusiausvyrą sistemoje atstatyti. Šitas tikslas buvo ir skirtas, kad šitos um, pajamos ir išlaidos būtų suderintos, kad būtų pasiekta pusiausvyrą. Ar yra koks nors mechanizmas, kuris leidžia tikslo sumas suderinti, ar vis dėlto ta sutrikusi pusiausvyrą gali išlikti ir ilgesnį laiką? Niekada mes nekalbėjome apie tikslo e, e, peržiūrėjimą, kapitalo sąskaitų tvarkymo reikalavimams mes paklūstame. Pavyzdžiui, Italija turi pakankamai daug įsipareigojimų, o ir Italija, pavyzdžiui, turėtų turėti didelį minusą savo mokėjimų balansę su Vokietija. Tačiau šitas mokėjimų skolos ir įsipareigojimų balansas yra suderintas ir tai mes darome įgyvendindami mūsų turto įsigymo programą. Tai nėra einamosios sąskaitos deficito arba perviršio klausimas. Apie centralizuotą that you hinted at. It's not been designed with that in mind mokėjimų sistema. Čia mm, norėčiau pasakyti, kad yra užtikrinama visiška pusiausvyrą. Baigiame dialogą apie pinigų politiką ir iš karto pradėsime antrąją mūsų posėdžio dalį. Toliau tęsime pasikeitimą nuomonėmis su Europos centrinio banko pirmininku, Europos sisteminės rizikos grupės vadovu. Europos sisteminės rizikos valdyba yra prieimusi labai svarbių dokumentų pastaraisiais mėnesiais, apie juos kalbėjome jau gegužės mėnesį. Ir dabar galime sutelkti dėmesį į konkrečius svarbius klausimus siekiant užtikrinti. E, <coughs> uh, makrofinansinės sistemos e, stabilumą ir galėtume pakalbėti ir apie turto įsigijimo programą. Pirmininkas. Ačiū pirmininkė. Gerbiami ekonomikos ir pinigų komiteto nariai, labai malonu sugrįžti į jūsų komitetą ir kalbėti su jumis kaip Europos sisteminės rizikos valdybos nariui ir pirmininkui. Nuo praėjusio susitikimo buvo paskelbta šeštoji ataskaita apimanti 16 metų gegužės ir 17 metų kovo mėnesius. Šioje ataskaitoje yra valdybos rizikos vertinimas, taip pat sutelkėme dėmesį į makro finansinės situacijos vertinimą ir taip pat yra kalbama apie tai, kaip šitie sprendimai prisideda prie ES makropolitikos pagrindų stiprinimo per pastaruosius mėnesius buvo atnaujinta informacija, kuri buvo pateikta metinėje ataskaitoje, todėl šioje, šiame pasisakymė aš kalbėsiu apie keturias temas. Pirmiausia, vystimasis ir makro finansinės politikos tasa, taip pat makroekonominiai. E, e, Third, buferiai užkardos ir taip pat kitis ne tik su bankų sistema susiję klausimai ir taip pat rinkų raidos tendencijos. Kapitalo buferio klausimas. Šitas buferis leidžia e, taikyti dinaminį požiūrį, kad bankai taptų labiau atsparesni, kad sukauptų pakankamai rizikos kapitalo ir kad tas buferis galėtų veikti ilgesnių laikotarpių. Šitas buferis yra sukurtas, kad būtų galima sušvelninti galimus šokus, nes finansų krizė parodė, kad bankų žingsniai siekiant sustiprinti jų uh, uh, bankų sąskaitas supurtė visą ekonomiką ir dėl to sumažėjo ekonominis vystimasis ir todėl e, e, atsirado problemų bankų sąskaitose. Atsirado spaudimas bankų stabilumui ir bankai nebegalėjo teikti ekonomikai kreditų. Mes matėme, kad priežiūros institucijos suaktyvinimo tam tikras priemonės Švedija 15 metais, šiais metais Čekija ir Slovakija taip pat e, padidino buferio e, dydį ir taip pat 18 e, metais kitos valstybės sustiprint šitą buferio apimtį. ES valstybių, kurios naudojasi šitą priemonę, jau yra šešios Norvegija ir Islandija taip pat sustiprina savo makro uh, atsargumo politiką taipogi. Europos centrinis bankas praėjusiais metais pateikė rekomendacijas ir gairės dėl šito buferio apimties. Šiuose rekomendacijose kalbama, kad yra labai svarbu institucijoms atsakingoms už šitą buferio sukūrimą įgyvendinti tinkamą komunikacijos strategiją. Nors buferio procentas yra pakankamai mažas, vis dėlto e, jo sukūrimas galėjo turėti teigiamą poveikį priimant politinius sprendimus ir padeda įgyvendinti lūkesčius. E, nekilnojimo turto srityje yra pastebėtas tam tikras netikrumas ir todėl mūsų valdyba pateikė rekomendacijas, pagal kurias yra siūloma užpildyti informacinės spragas apie nekilnojimą turtą. Čia valstybėje, pavyzdžiui, Austrijoje buvo priimtumas papildomos priemonės dėl e, gyvenamojo būsto kaip nekilnojimo kurto, turto e, rinkos stiprinimo. Yra numatytos tikslingos priemonės, yra naudojamos įvairiausios e, priemonės, pavyzdžiui, yra taikomos apdirmo priemonės susijusi su skolinimo e, procentais. Mūsų valdyba dabar atlieka ES komercinio nekilnojimo turto vertinimą Iki šiol dar šiam sektoriui, šiame sektoriuje yra pakankamai daug informacinių spragų, todėl negalima atlikti tinkamos šios rinkos stebėsenos, todėl raginu atitinkamas institucijas įgyvendinti artimiausių metų mūsų sisteminės rizikos vertinimo valdybos rekomendacijas mūsų valdyba ir toliau yra pagrindinė priemonių koordinavimo E, platformą ir taip pat požiūrių derinimo platformą. Valdyba pateikė ataskaitą apie FRS 9 įgyvendinimo poveikį. Visų pirma, buvo pasukta nuo, e, nuo e, galimo, galimų pajamų netekimo, perinant prie nuostolių įvertinimo. Ir ta nauja sistema padėjo bankim, bankų sektoriui laiku ir nuosekliau įgyvendinti priemonės, kurios mažina uh, įplaukų netekimą. Labai svarbu, kad būtų atsisakoma patirtų nuostolių įvertinimo nelaiku. Todėl kredito sudartys galbūt galėtų būti patvaresnės labai svarbu atsiliepti ir, ir į rinkos e, abejonės dėl kapitalo pakankamumo. Labai svarbu užtikrinti skaidrumą ir užtikrinti rinkos disciplinos veiksmingumą. Dėl tų priežasčių šioje ataskaitoje yra daroma išvada, kad FRS 9 yra priemonė, kuri pagerino situaciją, leidžia geriau apskaityti e, NPL, tačiau kita vertus reikėtų tinkamai įvertinti naują informaciją, kuri e, teikia informaciją apie patirtas, e, patirtus nuostolis. Todėl labai svarbu turėti tą informaciją, kai ekonominė situacija blogėja. Tačiau viskas priklauso nuo kelių faktorių. Pirmiausia, priklauso nuo to, kaip bankai suvokė savo kreditų, kreditinio patikimumo netekimo riziką. Ir antra, sektorinis ir geografinis banko buhalterinių knygų patikimumas, atsižvelgiant į ekonominį ciklą ir taip pat paskolų galiojimo laikas ataskaitoje yra nurodomos įvairios politikos, kurios gali padėti įveikti šiuos reiškinius. Pavyzdžiui, e, testas ypatingomis sąlygomis gali padėti įvertinti paskolų apimtis ir taip pat jų neigiamą poveikį ir įvertinti, kiek kapitalo buferio yra sukurta. Jeigu bankos, bankai gali atsilaikyti tokiems hipotetinėms blogiems scenarijams, tai jie ko gero galės įvertinti ir tą sudėtingą situaciją realioje situacijoje. Aš taip pat norėčiau trumpai pakalbėti apie mūsų veiklą susijusią su finansinio sektoriaus nebankinėmis priemonėmis labai svarbu centriniams bankams su, sukurti atsparumą galimoms grėsmėms. Šioje srityje yra pasiekta pakankamai daug pažangos, kadangi mūsų valdyba konstatavo tam tikras e, sritis, kuriuose reikėtų atsižvelgti į apdairumo finansų rinkoje taikymo priemonės. Taip pat šioje ataskaitoje kalbama apie bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp bankų ir taip pat rizikos vertinimo valdybų, kadangi valdybos dažnai patenka sutinga padėtį, kai viena, vienas iš narių patiria tam tikrą išorės spaudimą. Kalbant apie draudimo sistemas aplink ES taip pat reikėtų pasakyti, kad čia ir labai svarbus nuoseklumas užtikrinant finansinio stabilumo tikslų siekimą. Tai reiškia, kad gali nepakakti tiesiog tinkamai e, valdyti didelių draudimo įmonių e, bankroto operacijas. Pavyzdžiui, Niderlandai ir Prancūzija numato naujus teisės aktus po to, kai sužlugo finansinės krizės metu didžiuliai finansiniai konglomeratai. Rumunija taip pat sukūrė atitinkamus nuoseklius tokių įmonių finansinių problemų sprendimo teisės aktus po to, kai didelės įmonės bankrutavo 14-15 metais. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad mūsų valdyba analizuoja ir stebė ES išvestinių produktų rinkas, išvestinių produktų transakcijos. Apie jas transakcijas yra informuojami depozitoriumai ir mūsų valdyba dabar turi teisę gauti informaciją apie įvairias transakcijas, kurios buvo atliktos e, e, ir ta informacija įtraukta į prekybos depozitoriumo duomenų banką. Tai reiškia, kad mes galėsime užtikrinti daugiau skaidrumo. Nors yra tam tikrų techninių ir koncepcinių problemų, kadangi uh, šita, šitas informacijos duomenų bankas yra naujas, vis dėlto šitie duomenys bus labai svarbus siekiant suprasti šitų bankų veiklą sistemiškai vertinant. Dėl tos priežasties mūsų valdyba sutelkė dėmesį į duomenų infrastruktūros kūrimą ir taip pat siekė, kad tie duomenys būtų laiku ir išsamei pateikiami ir kad būtų uh, užtikrinama šių rinkų stebėsena. Aš tikiuosi, kad artimiausių metų aš galėsiu informuoti Jūs apie naujausius įvykius šioje srityje. Dėkoju ir laukiu Jūsų klausimų. Uh, Dėkojame, Jūs informavote apie FRS 9, mes patys prašėme informacijos šią temą, džiaugiamės, kad šioje apskaitos vedimo sistemos srityje yra pasiekta pakankamai daug pažangos. Uh, Dėkuoju, pirmininkė, dar sėkis sveikiname jūs čia. Du klausimai. Pirma, E, jūs iškeltė šį klausimą pats įžaninėje kalboje ir makropolitika, kurią naudojasi dabar e, bankai ir reguliavimo institucijos reikalauja to, kad būtų sprendima šis e, kontraciklinis dalykas. Aš noriu paklausyti dėl ankstesnių programos šalių, kurios patyrė Airiją ir kitur tas e, problemas susijusias su duomenų rinkimo spragomis. E, e, tai palėtė tiek nekilnojamo turto sektorių, tiek komercinį sektorių. Ar nemanote, kad dabar turime jau surinkę duomenis, kuriuos galėtume inkorporuoti, vertindami papildomas apsauginės zonas bankuose, tose šalise, kurios ypač patyrė mm, didelį šoką bankų srityje, kaip ir mano šalis. Taip pat e, žinau, kad ECB e neseniai e, vertino makrofinansinę aplinką. Aišku, tai turi teigiamų ir neigiamų pasiekmių ekonomikai. Taip, kiekybinis skatinimas buvo mm, sėkmingas. Anksčiau jūs kalbėjote apie investicijų ciklą ir dabar būtų galima tikėtis, kad namų ūkių taupimo norma sumažėjus būtų, nes dabar stebima, registruojama, kad ES namų ūkiai turi susitaupę nemažai lėšų. Mano šalyje taip pat matėme, kad uh, E, pastebime, kad e, užuot išleidęs sutaupytas lėšas, namų ūkiai ir toliau e, taupo. Ar jums nekelia nerimo tas reiškinys ši ekonominio ciklo dalis? Ir ar nemanote, kad tas taupimas galėtų paveikti pagerėjusią ekonominę aplinką? Dėkuoju. Dėkuoju. Dėl pirmojo klausimo. Praėjusiais metais e SRB patvirtino rekomendacijas dėl e, nekilnojamo turto duomenų spragų užpildymo. Ten buvo kalbama tiek apie gyvenamasias, tiek apie komercinės patalpas. Mm, duomenų spragos ir toliau egzistuoja ES. Pavyzdžiui, nėra bendrų apibrėžčių dėl pagrindinių rizikos indikatorių, pavyzdžiui, paskolų ir vertės santykio ar e, paskolų ir pajamų santykio. Nėra palyginamųjų duomenų tarp atskirų šalių šiuose sritise. Taigi, e, čia ESRB nori sukurti geriau harmonizuotą sistemą. Ir čia rekomendacijoje pateikiami bendri rodikliai, kuriuos turėtų nacionalinės institucijos vertindamos e, rizikas kylančias nekilnojamo turto sektoriuje. Taigi, ESRB mano, kad nuolatinis duomenų rinkimas pagal šiuos rodiklius turėtų vykti visos Europos mastu. Ir dabar e, yra du būdai tai daryti. Pirma, per ECB ir antra per Eurostat. Mm, patirtis rodo, kad sudėtinga užpildyti šias spragas. Reikia mm, būti entuziastiškesniems E, tai yra labai svarbu, nes visa situacija, ir aš noriu pasakyti, ką jau sakiau anksčiau, mes turėtume finansų ir bankų reglamentavimą suderinti su pinigų politika. Pamatėme, kad kuo ekspansionistinė yra pinigų politika, tuo svarbiau e, griežtai reguliuoti finansų ir bankų sektorių. Aš čia neturiu omenyje e, kiekvieno šalies duomenų, bet agreguotas vaizdas yra toks, kad santaupų lygis yra daugiau ar mažiau stabilus. Jie nei didėja, tos santopos nei mažėja, jos tiesiog yra. Taigi mažos palūkanų normos, bent jau iki šiol, bent jau agreguotąją formą, neturėjo kokių nors pasiekmių bendram taupančiųjų elgesiui. Dėkoju per Vanžperės. Kalbėdamas apie SRB, minėjote vieną temą, kurią minėjote ir metinėje ataskaitoje. Bet čia neminėjote visiškai Brexito klausimų ir kaip tai galėtų paveikti finansinį stabilumą ir makroekonominės rizikas. Aš e, žinau, kad mes dar ne iki galo žinome tas skirybų sąlygas ir sudėtinga būtų ką nors numatyti, bet kita vertus yra daug spėliojimų dėl to, kokias pasiekmes tai turės ypač finansų rinkoms, kurios e, didelė dalimi e, kuria vertę Ir, man atrodo, būtų naudinga mums išgirsti, kaip jūs analizuojate tą situaciją ir mm, šiek tiek neštumėte į kontekstą tą neiškumą dėl palūkanų normų. normų. Taip pat dėl e SRB. Kaip žinia, dabar komisija ketina uh, sugrįžti prie šios naujosios struktūros valdysenos ir veikimo. Ir komisija pradėjo konsultacijų procesą E, galvodama apie platesnio masto reformą. E, taip pat pateiktas dokumentas, e, kuriame yra labai nedidelė, nedidelės korekcijos susijusios su SRB valdymu. Ar jums atrodo šis lygis tinkamas, kaip, kaip tęsti tos institucijos įgytą patirtį ir darbą? Ar reikėtų eiti per, ar dar toliau ir ir kaip nors dar labiau plėtoti tą SRB e, valdys, valdymą, valdymo struktūrą. Dėkoju. Atsakydamas į pirmąjį klausimą, pasakysiu, kad aišku, Brexit atneš didelių egzistencinių pokyčių. Mm, mus paliks šalis, kurioje yra didžiosios finansinės rinkos jau nekartą sakiau, kad jei viską suvaldysime tinkamai, tuomet didžių, didelių rizikų nekils. Taigi, turime, mums tenka atsakomybė tinkamai suvaldyti šį mm, pokytį kur, ir užtikrinti, kad būtų tvarkingai pervertintos įvairios atsakomybės, nepakenkiant mm, bendros rinkos integralumui, vientisumui. Tai nėra lengva, tačiau manau, kad mm, piliečiai abiejose pusėse to tikisi iš politikų per anksti pasakyti, ar tai gerai ar negerai, nes e, dar neturime kokios nors dėrybinės platformos apie kurią taip pat vis daugiau kalbama. Tačiau norėčiau pateikti pavyzdį, kaip problema tinkamai suvaldyta neišvirsta į, į didžiulę problemą. Pavyzdžiui, sutarčių testinumas. Nepriklausomai kokią sritį pasirinktumėte finansų rinkose, e, matome dešimtis milijonų įvairiausių kontraktų, ar tai būtų uh, Mm, išvesnės priemonės, e, Forex. E, Kiekvienoje iš tų sričių yra milijonai kontraktų, kurie turės būti keičiami, jeigu įvyks Brexitas. Ir, ir, ir priklausomai nuo to, koks tas Brexitas bus. Mm, aišku, kad abi šalis kartu gali surasti būdą, kaip palengvinti tą pokyčių procesą, nes kitaip iš to proceso tikrai kils labai daug rizikų. O finansinė rizika finansiniam stabilumui irgi yra tarp jų. Taigi dabar pagrindinė mintis yra ta, kad abi pusės turėtų stengtis e, situaciją suvaldyti taip, kad perėjimas įvyktų sklandžiai ir nepakenktų bendrosios rinkos vientisumui. sumui. Mums e, iš esmės patinka ir tinka komisijos pasiūlymai dėl SRB. Ten atsižvelgiama į plačiąją narystę, į tai, kaip vyksta diskusijos, kaip veikia SRB. E, iš tikrųjų, norėtume išsakyti tik vieną pastebėjimą Praplėtus SRB narystę į dvi institucijas SSM ir SRB, kurios turėtų balso teisę, tuomet e, abu patariamojo mokslinio komiteto ir techninio komiteto pirmininkai mm, netektų savo balso teisės. Ir iš tikrųjų manau, kad e, to nereikėjo daryti, kadangi abu šie pirmininkai, jei neklystų, yra vieninteliai neinstituciniai nepriklausomi asmenys SRB ir iki šiol labai e, vaisingai prisidėjo prie visokių diskusijų SRB egzistavimo metu. Taigi Europos parlamento parama užtikrinant, kad šie du pirmininkai atgautų savo balsavimo te teisės, tikrai būtų labai naudinga. Dėkuoju, Notis Marijas. Proedrė. Pone pirmininkė. Jūs žinote, kad Graikijoje padėtis yra labai sudėtinga dėl e, vykdomos e, paramos programos BVP sumažėjo 25 procentais, 40 procentų gyventojų ant skurdo ribos, 25 procentai bedarbių, nepaisant to, kad ECB prognozavo, kad mm, bedarbių bus 31 procentas. Taigi labai sudėtinga yra vykdyti elektroninius viešuosius pirkimus E, tiksliau e, elektroniniu būdu yra parduodami būstai iš varžytinių ir 25 milijardai eurų yra numatyta e, pagal paramos programą skirti 15 procentų bankams. bandoma įsteigti fondą, kuris yra skirtas neveiksnioms paskoloms ir to fondo lėšomis taip pat turėtų būti finansuojami tinkami projektai, kuriais žmonės būtų, žmonės būtų padedama e, savo būsto paskolas gražinti ir būtų šio fondo lėšomis teikiama parama e, žmonėms, kurie yra pasiėmę paskolas būsto ir uh, tokiu būdu neprarandant savo būstų. Nes jeigu tas fondas nebus įsteigtas, tai gali turėti labai rimtų socialinių padarinių Graikijoje. Pirmiausiai norėčiau bendrai vertinti neveiksnių paskolų padėtį Graikijoje. Ir pasakyti, kad valstybės narės priima sprendimus kaip panaudoti šių fondų lėšus. Jeigu būtų numatyta Graikijoje panaudoti šias lėšas neveiksnioms paskoloms gražinti, tai kitos valstybės taip pat tokių neveiksnių paskolų turi ir galėtų reikšti pretenzijas į tokią paramą. Manau, kad reikia atskirti ir vyriausybės privalo atskirti skirtingas kategorijas, nes yra skurdžių, skurdžių gyvenčių žmonių kategorija, taip pat e, atskira gyventojų kategorija, kurie yra tam tikrą prasme serijiniai paskolų negražintojai. Aš nežinau, e, kaip valstybės narės reaguoja konkrečiai į tokias situacijas. ECB jokių rekomendacijų šiuo atveju neteikia. Aš manau, kad tos vyriausybės, kurios yra jėmusios, e, kurios jau yra pasitelkusios tam tikras priemonės aukcionų pavydalu ar dar kokiu nors kitu, kad užtikrintų kuo mažesnės socialinės pasakmes e, gyventojams turėtų jas tęsti. Mes e, <clears throat> Bendras paskolų portfelis yra 86 milijardai eurų, dar liko negražinta 25 milijardai. dalį iš šių pinigų galėtume perkelti į atitinkamą neveiksnių paskolų administravimo fondą. O tokį sprendimą galėtų priimti, pavyzdžiui, trejato institucija. Jūs esate abiejų šių institucijų narys, galite e, patarti, ką daryti, tačiau nei ECB, nei Trojko nėra šių pinigų savininkai, valstybės narės turi priimti sprendimus. Ponas Tremosoj Balcelis, pirmininkė Dragė, noriu užduoti klausimą dėl neveiksnių paskolų. Kai kuriuose šalise tokių paskolų vis dar yra daug ir bankų mokumui dėl to kyla grėsmė nemažoje dalyje šalių. Turime atsižvelgti į tai, kad nemažai neveiksnių paskolų buvo paimtos smulkaus verslo ir kita vertus šalis, kurios labiausiai kenčia nuo neveiksnių paskolų yra tos, kurios blogiausiai gyvenusios vėluojančių mokėjimų direktyvą. Ar nemanote, kad e, valstybės narius turėtų tinkamai e, taikyti šios direktyvos nuostatas, nes kai kurios kai kuriuose šalyse tartotiniai koncernai apmoka sąskaitas e, praėjus 200 e, dienų po jų pateikimo, o ne per 60 dienų ir jokios sankcijos joms nėra taikomas. Ar jūs manote, kad e, Europos centrinis bankas galėtų padėti spręsti šią problemą? Atsakymas, galiu jums tik visiškai pritarti. Manau, kad dauguma neveiksnių paskolų, kurios yra paimtos smulkaus verslo, dar yra susijusios su didžiojo nuosmukio laikais. Kadangi turėjo imti šios paskolas smulkus verslas dėl to, kad jų klientai skolininkai ne, neapmokėdavo smulkio verslo išrašytų sąskaitų. Ir taip pat ir vyriausybės atitinkamai elgdavosi, nekalbant jau apie tarptautinius koncernus. Mažas vietinės įmonės iš tiesų smarkiai yra nukentėjusios nuo šios stacijos ir reikėtų ją ištaisyti. Palomas Lopez Bermejo. Labą dieną, ponė Dragi. 2016 metų veiklos ataskaitoje atkreipėte dėmesį į tai, kad dabartinės palūkanų normos e, žemos yra susijusios su žemų ekonomikos augimu. Kiekvieną kartą su tokia situacija susidurime, kai finansų sistema yra silpna ir e, tą problemą dar labiau sustiprina nepakankamai gera europinė teisėkura. Banko Populiar arba bank, Italijos banko atveju ta situacija tik tai pasitvirtina. Noriu pabrėžti, kad jūsų institucija ciniškai elgesi, prognozuodama žemą ekonomikos augimą. Tai nesusijęs su jūsų įgaliojimais. Prieš mėnesį jūs gynėte darbo rinkos reformas vykdamas Ispanijoje ir visiškai netkreipėte dėmesio į tai, kad šios reformos neigiamai atsilieps namų ūkiams ir šeimų gyvenimo sąlygomis. Kodėl jūs remiate priemonės, kuriamis būtų mažinamos arba bus mažinamos e, algos? Ir tokiu būdu sumažės e, namų ūkių įplaukos ir dėl to nukentės bendra finansinė sistema. Ačiū už atsakymą. Noriu atsakyti jūsų du klausimus santykis tarp žemų palūkanų palūkanų normų ir žemo ekonomikos saugimo, ar tai kelia grėsmę finansų rinkų stabilumui ir bankams. Vis mažiau. Žemos palūkanų normos paskatino ekonomikos atsigavimą. Ir nesvarbu, kokį poveikį žemos palūkanas galėjo padaryti bankų balansui. Patirta žala buvo kompensuota ekonomikos augimo ir pagerėjusio paskolų teikimo proceso, sumažėjusio, e, su, taip, taip pat pasireiškia sumažėjusiomis e, prarastų paskolų apimtimis ir sustiprino bendrai bankinę sistemą. Toks būtų atsakymas į pirmąjį klausimą. Antrasis klausimas. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mūsų politika yra skirta priešingiams tikslams e, pasiekti. Nei jūs minėjote, mes e, siekiame ir dedame pastangas, kad nominalus atlyginimas didėtų ir mažėtų gamybos apimčių atotrukis ir mūsų vykdoma politika kartu su kitais veiksmais prisėda prie darbo rinkos situacijos gerėjimo. Sakant į klausimą, ar dėl Ispanijos vyriausybės vykdomų darbo rinkos reformų įvertinkime tikrovę, kaip gerėja užimtumo situacija, kiek naujų darbo vietų yra sukūriama. Įvertinkime darbo rinkos duomenys Ispanijoje. Šis procesas galbūt e, ne visiškai atitinka mūsų lūkesčius susijusius su lygybė arba proceso greičiu tam tikrose e, sektoriuose, tačiau manau, kad vertinant situaciją bendrai eurozonoje, tai tikrai jį nuteikia džiugiai. 30 sekundžių papildomų klausimų. Norėčiau pasakyti, kad tenka apgailestauti, jog vis dėlto reikėtų peržiūrėti tas priemonės, kurios buvo taikytos Ispanijai. Svarbiausia yra tai, kad tos darbo vietos, kurios atsiranda, yra žemios kokybės ir tas atlyginimas žmonėms neleidžia išgyventi. Be to, jūsų rekomendacijose yra kalbama apie produktyvumo tam tikras e, tikslus, kurie apskritai nepasiekiami Ispanijoje. Nominalus atlyginimas iš tikrųjų didėja pakankamai lietai, kadangi gamybos produktivumas yra žemas. Tai pasakytina yra apie Ispaniją ir apie kitas eurozonos valstybės. Tačiau vis dėlto mūsų pinigų politika gali paskatinti ekonomikos atsigavimą, e, užtikrinant e, mažas palūkanas, daugiau investuojant ir tai padėtų galbūt pagerinti darbo vietų kokybę, tačiau šita politika neskirta būtent konkrečiai tam tikslui pasiekti, tačiau per tam tikrą laiką turėtų pasikeisti ir darbo vietų kokybė. Taigi Centrinis bankas yra nu, nuveikęs labai daug gernant situaciją, tačiau dar yra dalykų, kuriuo tiesiog nepatenka į Centrinio banko veiklos uh, prerogatyvą. Coburn. Dragiai, malonu matyti Jūs. E, šių metų rūpiučio mėnesį grįžtant į, į, į pasiūlymus iš Junktinio Amerikos valstijų, kad reikėtų atkreipti dėmesį į globalią ekonomiką. Uh, kai kas tiesiog užsima protekcionizmu, siekdamas sustiprinti, išsaugoti bankų sistemas. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad, kad pavyzdžiui, Katalonijos krizė nepriklausomybės siekis gali turėti ypatingo poveikio Ispanijos ekonomikai, tuo labiau, kad 20 procentų Ispanijos ekonomikos e, BVP sudaro Katalonijos indėlis. Kitas dalykas - situacija Ispanijoje ir Italijoje. Šitos valstybės yra ES e, e, paramos tiesioginės gavėjos. Be to, jau kalbėtume apie Jungtinę karalystę, taip pat susidurime su Europos e, protekcionizmu, kai yra kalbama apie palankias skolinimuose sąlygas, tačiau kai kalbama apie galimybę gauti paramą iš tarptautinių finansinių rinkų. Tiesiog mes turime pakankamai daug ES protekcionizmo pavyzdžių. Bet tu 25 procentai ES įvairiausių pervedimų vyksta per Londoną. Iš tikrųjų, kai kas yra sakoma, kad, yra sakoma, kad Londonas yra ES investicijų valdymo centras, todėl tai yra labai svarbu ES stabilumui. Iš tikrųjų, reikėtų pagalvoti apie tai. Gal galime pakomentuoti tą situaciją. Aš pritariu Jums, kad Brexit yra labai svarbus, sudėtingas, gyvybiškai svarbus įvykis. Mes turime labai gerai įvertinti jo aplinkybės ir pasiekmes. Kodėl mes iki to mes dar nepadarėme, kodėl mūsų uh, sisteminės rizikos valdyboje nebuvo atlikta, atliktas šitas vertinimas, kadangi mes nežinome dar dėrybinės platformos, nors puikiai suprantame, kad rinkos dalis, jungtinės karalystės rinkos dalis yra didžiulė ir todėl bankų sektorija puikiai suprantama, kokią vietą užima jungtinė karalystė tačiau mes negalime užbeigti už akių daryboms. Aš jau sakiau, kad šitas perimas galėtų būti sklandus, jeigu mes sušvelninsime pasiekmes iki minimumo ir jeigu pavyks mums išsaugoti vidaus rinkos vieni, vienybę, integralumą. Tačiau pasakyti yra lengviau negu padaryti, tuo labiau, kad Europos centrinis bankas nėra dėrybų su Junktinė karalystė e, e, narys. Taigi mūsų laukia sudėtingas uždavinys, mes stebime, kaip abi dėrybų šalys elgsis dėrybų metu. Sisteminės rizikos valdyba iš tikrųjų yra puikiai puikia platforma diskusijoms, kadangi neapsiriboja tik tai centrinių bankų, kadangi į šitą valdybą įeina ir bankų, nacionalinių bankų atstovai, ir nacionalinių bankų priežiūros institucijos. Ir tai yra puikia vieta diskusijoms. Barnier ir Hofstad atrodo, kad With... Jie tiesiog e, nori kuo geriau pasirodyti vienas prieš kitą, kadangi jie yra eurofanatikai ir nenori nieko kito, kaip tik tai nubausti Junktinę karalystę, o Ispanijai ir kitoms valstybėms gali tekti tokio e, požiūrio naštą. Norėčiau pasakyti, kad mes nenorime bausti kaip nors Junktinės karalystės, mes norime tiesiog, kad būtų derimasi sąžiningai, kad tokių baudžiamųjų, baudžiamo poveikio nebūtų. Marko Zanė. Ačiū pirmininkė. Pone Dragi, valstybė valstybės skola bankų biudžetuose yra vienas iš svarbiausių ES institucijų rūpešių klausimų, kurie nagrinėjami diskusijose, yra pateikiminėjami įvairiausi pasiūlymai ir šitas klausimas yra susijęs su indėlių apsaugos sistemomis ir garantijomis ir tai, į tai reikia atsižvelgti prieš pateikimus, bet, pateikiant bet kokį pasiūlymą. Neseniai buvo paskelbta uh, informacija apie tai, kaip yra atliekamas bankų atsparumo įvertinimas sudėtingomis sąlygomis. Ir todėl norėčiau paklausti, siekiant įvertinti finansinės sistemos stabilumą ir taip pat įvertinti valstybės skolos poveikį bankams vyksta tvejopos e, diskusijos. Visų pirma, yra siūloma padidinti e, bankų kapitalo, rizikos kapitalą, išleidžiant e, valstybės obligacijas ir šitą turtą įrašant į bankų balansą pirmoje pozicijoje. Tai padėtų užtikrinti didesnį finansų sistemos e, likvidumą, bet to reikėtų kalbėti ir apie socialinius, e, socialinių e, paslaugų bankus, bet to reikėtų turėti omenyje tą spaudimą, kuris tektų nacionaliniams bankams dėl valstybių obligacijų, dėl valstybės skolos, kadangi tie bankai turėtų į rinką pateikti šitas obligacijas taigi ir pakankamai dėlių kiek. ECB nuostada šiuo klausimu yra aiški. Atlikus tyrimus Centrinėme banke ir rizikos valdymo valdyboje Buvo konstatuota, kad iškilus rizikai ir siekiant ją sumažinti, siekiame sumažinti tą disproporciją tarp kapitalo ir e, valstybės skolos. Taigi, pirmiausia, reikia įvertinti rizikos apimti arba svorį kad ir koks susitarimas bebūtų pasiektas, mes nenorėtume, kad mūsų bankai patektų į nepalankesnę konkurencinę padėtį lyginant su kitomis, kitais tarptautiniais bankais. Todėl Bazilio komitete buvo priimta, priimtas sprendimas teigiantis, kad šiuo klausimu nevertėtų siekti globalaus susitarimo. Vienos valstybės yra ne Europoje, vadovaujasi kita jurisdikcija ir todėl jos nenorėtų prisimti tam tikrų kapitalo apribojimų. Dėl to, ar europiečiai galėtų susitarti šiuo klausimu, vėlgi mes turėtume labai atsargiai vertinti šitą pasiūlymą ir tiesiog labai apdar įgyvendinti. Iš tikrųjų neturėtų būti kokių nors apribojimų, nesiekti tarptautinių susitarimų ir europiečiai galėtų siekti susitarimo, tačiau teisiškai šitas susitarimas turėtų būti įgyvenimas labai apdairiai ir tiksliai. Jūs sakėte, kad Europos institucijos turėtų susitarti. Ar teisingai jūs išgirdau? Toks sustarimas tiesiog pažeistų rinkos pusiausvyrą. Tačiau praėjusį lapkritį jūsų kalboje jūs minėjote, valstybės obligacijas. Kalbėjote apie tai, kad joms gali kilti grėsmė eurozonos valstybėse narėse. Tačiau ne tik tai eurozonoje, kadangi jeigu problema kitose sritise neegzistuoja, tai kaip jūs bandysite išspręsti šitą problemą? Susitarimas dar nepasiektas Ir jeigu Europa, ES nuspręstų eiti savarankišku keliu, tai mes turime suprasti, kad tokios priemonės galėtų Europos bankams atnešti konkurencinių uh, silpnumų konkurencinėje kovoje rinkoje. O to mes nesiekime. Ir to nesiekia, žinoma, ir parlamentas, ir turim dėdamas omenyje ypač Bazelio e, susitarimą. The... Ponas Kiricos, ačiū pirmininkė. Kaip dėl sisteminės rizikos susijusios su nekilnojamo turto sektoriumi? Ar mes čia kalbame apie kiekvienos šalies riziką? besivystančią toje šalyje, ar kalbame apie kažkokią lokalią konkrečią riziką. Tai viena. Antras klausimas yra politinio pobūdžio. Ir aš jaučiuosi, kad privalau jį užduoti. E, jūs labai ramiai žiūrite į sisteminę riziką, bet ar nebejote, kad ateityje būsite vienišas, kadangi uh, dabar yra daug politinio neiškumo. Buvo paminėtas Brexitas, niekas nežino, kaip, kaip pasisuks dėrybos Vokietijoje ir Austrijoje. Ir beje, nėra mūsų kolegų iš tų šalių, nes jie bando išsiaiškinti, kas toliau valdys jų šalį. Taip pat e, yra ginčas tarp Madrido ir Barcelonos. Italijoje niekas nežino, kas atsitiks. Taigi praeitie sakėme, kad politinis nestabilumas uh, gali prisidėti prie sisteminių rizikų, prie ekonominių rizikų apskritai. Dabar visiškai nepriklausomai ekonominė ekonomika vystosi nuo politikos. Dėkoju. Atsakysiu pirmiausiai į antrąjį klausimą. Mūsų patirtis per pastarosius keliarius metus kaip tik buvo priešinga. Pamenate, žmonės uh, sakė, kad po breksito bus baisios katastrofos po, po jav rinkimų. Taip pat mm, baiminosi rinkimų vienoje šalyje ir taip toliau. Taigi, Patirtis parodė, kad mūsų atsigavimas iš tikrųjų yra tvirtas, atsparus ir gali atsilaikyti prieš šias rizikas. Aišku, mes ne, neturime kažkokio krištolinio rutulio, kuris mums parodytų ateitį ir nežinome, kaip tiksliai viskas susiklostys ir kokios rizikos iškils po šių įvykių. Tačiau iki šiol patirtis yra teigiama. Kitas klausimas apie nekilnojamą turtą. SRB vertinimu gyvenamo nekilnojamo turto rinka ir jos kainodara sąjungoje yra gana sąžininga, tačiau praėjusiais metais SRB paskelbė aštuonis perspėjimus konkrečiai skirtus tam tikroms šalims Ten buvo minimi vidutinio laikotarpio aspektai susijęs su gyvenamuoju nekilnojamuoju turtu ir būtent su namų ūkių e, sugebėjimu išsimokėti skolas. Ir kitas buvo susijęs su kainų dinamika. Šalis e, sureagavo į šios perspėjimus pritaikydamos priemonės, pavyzdžiui, Danijoje ir Suomijoje buvo pakeista tas rizikos vertinimas, taip pat Švedijoje buvo numatytas skolų amortizacijos reikalavimas, taigi mes ir toliau stebime visus šios pokyčius, tačiau, kaip sakiau, pakol kas ta situacija yra lokali, o šiaip jau rinka yra gana sąžiningai kainose. Ačiū. Dabar paskutinis klausimas, ponas Morgano. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pirmininkui e, e, Dragi mano Klausimas yra susijęs su Europos valstybinių obligacijų e, paremtais vertybiniais popieriais. Jūs e, greit metu paskelbsite savo nuomonę, paskui Europos komisija pateiks teisėkros pasiūlymą. Klausimas, ką daro valdyba užtikrindama, kad vertybiniai popieriai iš tikrųjų būtų apsaugoti, kad jų reitingas būtų trigumas A. Ir ar galite užtikrinti, kad šių vertybinių popierių rinka yra pakankamai didelė ir likvidi? Ar manote, kad tokios, tokie vertybiniai popieriai galėtų kaip nors neigiamai paveikti valstybinių, pas, valstybinių obligacijų rinkos likvidumą? Ir toliau eurozonos finansinis, šalių finansinis stabilumas. Jūs kalbėjote apie tai, kad svarbu sumažinti NPL atsargas. Kaip užtikrinsite, kad taip ir įvyks? Ir kaip užtikrinsite, kad netinkamos priemonės neigiamai paveiks NPL rinkas? Ar sutinkate su Europos komisijos požiūriu kuris yra holistinis, kur yra derinamos priemonės ir e, atsargumo priemonės, tai, kurios bus taikomos naujoms paskoloms. Dėkoju, atsiprašau, atsakysiu angliškai. Sutinku su komisijos pasiūlymu ir pats esu sakęs, kad reikia bendros visų veikėjų pastangos, tiek prižiūrėtojų, tiek bankų, bet taip pat ir vyriausybės turi užtikrinti tinkamą teisinę bazę, kur galima būtų mm, patalpinti NPL. Taip pat visi kiti veikėjai turėtų dirbti kartu, spręsdami šią problemą kad būtų ją galima išspręsti ir tuo pat metu nebūtų sukurtas destabilizuojantis poveikis, kurio bijomasi. Kaip ir sakiau, man, man primtinas komisijos požiūris. Kitas klausimas. Pradėkime nuo to, kad mums reikia saugaus turto, Europai reikia saugaus turto ir e, visi kiti pasaulyje turi tą saugų turtą, rinkoms to reikia, Taigi mes turime, na, iš tikrųjų, galima pateisinti tas saugaus turto paieškas, o kokius instrumentus reikia tam naudoti, tai apie tai kalbės valdyba kito posėdžio metu. Ten ir nuspręsime, ką daryti su tyrimu, ar jį skelbsime, kokią formą jį skelbsime ir taip pat galvosime, ką daryti toliau. Tačiau aš man tikiuosi, kad procesas tęsis, nes, kaip minėjau, mums tas saugus turtas reikalingas. Ir ar tai, ką turime dabar, reikia keisti ar palikti, nežinau, mes turime spręsti šią problemą. Dėkuoju. Dėkuoju. Iš tikrųjų labai ilgos, bet naudingos buvo šios diskusijos. Labai dėkoju pirmininkui Dragi už teigiamą e, jūsų požiūrį, dis, dalyvavimą diskusijose šiais klausimais, kurie mums labai svarbus. Dėkoju.

Oh, okay. so the... Taigi paskutinis mūsų darbo atvarkės klausimas. Europos nuosavų išteklių sistemos reforma. mūsų nuomonės e, referentus yra Luidži Morganas šio klausimu, taigi prašau jums žodis. E, ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, e, noriu padėkoti visiems, ypač pranešėjams jau turėjome galimybę susipažinti su mano pranešimo projektu, taigi apsiribosiu tik svarbiausiais aspektais. ES biudžeto finansavimo klausimas yra labai svarbus ne tik dėl breksito poveikio, tačiau ir dėl kitų aspektų. Mums svarbu skatinti ES institucijų atsakomybę. kad vadovautumės vadovautumėmės principų ir atstovavimo be apmokestinimo. Tokiu būdu siekiame sumažinti mokesčių naštą piliečiams ir veiksmingiau, demokratiškiau panaudoti ES lygmenio turimus išteklius e, bei sumažinti arba bent jau nedidinti valstybių narių įmokų į ES biudžetą. Todėl aš siūlau numatyti konkrečias nuosavas lėšas eurozonai ir pavyzdžiui, eurozonoje galėtume įvesti bankų mokestį arba finansinį sandarį apmokesti finansinius sandarius, kad baigtume kurti bankų ir kapitalų rinkų sąjungas. Ir visoje Europos sąjungoje galėtume įvesti apyvartos mokestį verslui. Ir tokiu būdu netgi veiksmingiau kovoti su mokesčių slėpimu ES lygmeniu. Taip pat turime pripažinti, kad e, Europos piliečiai nori, kad visoje Europoje būtų įmamasi priemonių kovojant su nedarbu, skatinant investicijas, stiprinant išorės sienas ir bendrai užtikrinant saugumą ES viduje. Šios visuotinės paslaugos turi būti finansuojamos iš nuosavų išteklių E, užtikrinant demokratinę teisėkuros institucijų kontrolę. Taigi mes turime nustatyti, kokios šios vietosios paslaugos turi būti finansuojamos iš nuosavų lėšų ir kaip. Galiausiai turi būti aišku, taip pat kaip ir nacionaliniu lygmeniu, kad įplaukos iš mokesčių priklauso nuo ekonomikos ciklo sviravimo. Jeigu mes nenorime nuolat būti prašančiųjų vaidmenyje, valstybių narių atžvilgių turime suteikti ES galimybę platinti obligacijas, siekiant išvengti problemų, su kuriomis šiuo metu savo vertybinius popierius planindamos susiduria vertybės, valstybės narės. Dėkuoju uždėmesi ir esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Dabar e, ponė Malėtis užduos klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui Luigi Morgano už parengtą nuomonę. Manau, kad uh, tikrai susidurime su rimtu iššūkiu. Akivaizdu, kad po breksito ES biudžetas sumažės ir turėsime ieškoti būdų, kaip atremti naujus iššūkius ir ne tik naujus, taip pat susijusius su migracija, saugumu, gynybos politika ir kaip sustiprinti eurozoną, bendrąją rinką ir kaip išspręsti visas kitas problemas, su kuriomis susidurime tuo pačiu metu turime pasirūpinti ir egzistuojančiamis politikos sritimis, pavyzdžiui, sąjungos politika, kuri turėtų būti sustiprinta, o nesusiplinta, nes mums tikrai būtina užtikrinti galimybę valstybėms, kurios šiuo metu atsilieka, pasivyti pirmaujančias šalis tam, kad sukurtume rimtą pinigų sąjungą. Taigi sprendimai susijęs su es biudžetu nebus lengvi. Ir nesu tikra, nes akivaizdu, kad pabrėksito S biudžetas bus mažesnis, jeigu norime jį padidinti, tai turime galvoti apie naujus biudžeto įplaukų šaltinius arba dabartinių šaltinių, dabartinių įmokų padidinimą, pavyzdžiui, narystės mokesčių. Jeigu vertintume aukšto lygio nuo savo išteklių darbo grupės pasiūlymus, tai žinoma, jie nori, kad nuo savo išteklių sistema būtų paprastesnė, autonomiškesnė, skaidresnė, visi mes to siekiame ir jie siūlo sumažinti bendrų nacionalinių pajamų dalį, apskaičiuojant nuosavus išteklius, taip pat siūlo atsisakyti koregavimo mechanizmų, pakeisti dabartinę PVM grindžiamą nuosavų išteklių sistemą e, tinkamesnių PVM įplaukų paskirstimų, taip pat uh, svarstom, svarstomi ir nauji nuo savo išteklių šaltiniai. Ką tik diskutavome su pono Dragė apie tai, apie galimybę dalį arba visą ECB e pelną pervesti į ES biudžetą, finansinių sandorių apmokesnimas kito, kitokio, e, kitokios mokesčių rūšys, taigi mūsų laukia labai rimti sprendimai ir turėtume taip pat e, analizuoti E, vertinti visų rekomendacijų gyvendinimo galimybės ir išsiaiškinti, koks būtų mūsų galtinis pasiūlymas, kurį turėtume pristatyti savo piliečiams. Taigi mūsų augimas yra pakankamai lėtas ir e, darbo našumas nėra aukštas, todėl atlyginimai didėja lietai, taigi e, negalime tikėtis visuomenės palaikymo mūsų siūlomiems nuosavų išteklių sistemos pokyčiams, e, įvedant naujus mokesčius arba padidinant valstybių narių įmokas. Paprastai tariant, reikėtų, reikėtų mums e, paprastai žmonėms paaiškinti, kokius privalumus ta, naujų, ta naujoji nuosavų išteklių sistema atneštų piliečiams. Ačiū, Lyve Viernik dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Kalbu Enrique Kalvėt Hambon vardu pranešėjų, šešėlinį pranešėjų. Manau, kad ES biudžetą reikėtų vertinti kaip bendros politikos priemonę siekiant įveikti ekonomikos ir socialinę, socialinės politikos krizę ir atgyvinti ekonomiką bei kurti naujas darbo vietas viso Europos Sąjungo. Es biudžetas daugiausiai skiriamas investicijoms. Todėl uh, reikia išspręsti problemas susijusias su nelankstumu panaudojant biudžeto lėšas. E, aš todėl pasisakau už naują nuosavų išteklių sistemą, kuria bus geriau gyvendinami politiniai ES tikslai. Iš esmės pritariu pranešėjo teikiamiams pasiūlymams išdėstytiems nuomonėje. Dauguma pranešėjo siūlomų priemonių leis geriau sudaryti geresnės sąlygas veikti bendrai rinkai ir e, rinkti mokesčius koordinuotai bei užtikrinti sąsajas tarpės biudžeto finansavimo ir ES politikos vykdymo. Manau, kad reformuota PVM sistema yra labai e, svarbi, būtina harmonizuoti sistemą, kad užtikrintume geresnį mokesčių surinkimą ir kovotume veiksmingiau su mokesčių vengimu ir slėpimu. Teiksiu kelius pakeitimus tam, kad e, kreipčiau dėmesį į e, tam tikras koncepcijas ir būtinybę labiau remtis ES teisės, teisės aktais. Nekantri laukiu diskusijų su kolegomis iš kitų frakcijų šiais klausimais. Ačiū. Gue. López Bermejo. Gracias, presidente. Ačiū. Michailio Bueno, consider... Viegas vardu, kuris yra šešėlinis pranešėjas. Mes manome, kad reikėtų naujų įplaukų iš tarptautinių sandorių, iš e, įmonių mokesčių yra labai reikalingas. Tačiau tai neturėtų būti pagrindinis dalykas reformuojant ES biudžetą. Valstybių narių įnašai turi padėti uh, uh užtikrinti testinumą ir, žinoma, tie įnašai turėtų remtis nacionalinėmis uh, mokesčių sistemomis. Tai, pavyzdžiui, finansuojant ES regresyviniai mokesčiai galėtų sumažinti ES biudžeto lėšas. Labai svarbu sukurti geresnius eurozonos valstybių biudžeto pajėgumus ir taip pat ieškoti naujų išteklių, skatinant euro valstybės, valstybės kandidates, kad jos įgyvendintų uh, neoliberalizmo reformas. Iš tikrųjų, nebūtų galima, negalima spausti žmonių, kad jie atsisakytų socialinių draudimo sistemų ir kolektyvinių sutarčių. Eikhaut, dėkuoju pranešėjui už nuomonę, Joje reiškiama mintis, kuriai mes žalieji iš esmės galime pritarti, yra siūloma sutelkti dėmesį nuo, mm, nuosaviems ištekliams e, ir tie nuosavis, nuosavi ištekliai turėtų būti sustiprinti, gaunant pajamas iš prekybos taršos leidimais, taip pat iš tarptautinių sandorių. Kita vertus, kai Teisingumo teismas priima sprendimus, kuriais nustato ir tam tikras finansinės baudas, sankcijas, tai tos sankcijos taip pat galėtų būti vienas iš papildomų išteklių. Labai svarbu, kad ES išteklių sistema būtų kuo iškesnė, kuo skaidresnė. Ketvirtame punkte pranešėjas kalba apie tai, kad ES turėtų išleisti nulinės rizikos paskolos obligacijas. Nežinia, ar tai atitinka ES sutarties nuostat, tas, kadangi ES sutartyje nenumatyta jokių galimybių ES kaip nors įsiskolinti. Taigi reikėtų išsiaiškinti šitą punktą, o kitiems dalykams mes pritarėme. FSM gali išduoti paskolos vekselius įvertinant atitinkamas garantijas. Čia yra tokie išimtini dalykai. Du spontaniški pasisakymai. Prašyčiau kalbėti trumpai. Ramon. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti kolegai už pranešimą ir norėčiau dar kartą pabrėžti, kad šis pranešimas mums labai svarbus. Aš norėčiau išreikšti tiesiog nusistebėjimą išgirdęs GUE frakcijos priešingą reakciją. Iš esmės tas pasiūlymas yra labai gera, vis, geras labai ES. Iš tikrųjų, čia yra kalbama apie tai, kad reikia e, siekti sukurti ES nuosavų išteklių sistemą ir mano manimu tai yra labai svarbu, galvojant apie ES ateitį. Tai, kad ES turi savo nuosavas lėšas, kurios neapsiribos tik tai valstybių įnašais, bet kad bus sukurtas biudžetas gaunant europines pajamas, o ne mokesčius arba įmokas iš valstybių narių. Todėl aš labai nustebau išgirdęs GUE reakciją. Komisijos pamastymų dokumentas taip pat turėtų būti kaip nors įtrauktas, galvojant apie ES nu, finansinę sistemą kadangi komisijos apmąstymuose apie galimus e, nuosavus išteklius yra nurodomi įvairiausi šaltiniai. Todėl reikėtų įvertinti ir į tai, kad ES biudžetui iškyla įvairiausi iššūkiai - migracija, socialinis ramstis, gynybos poreikiai. Todėl šioje srityje reikia įdėti dar daugiau pastangų, bet to um, muitų um, mokesčių pajamos, manyčiau, taip pat galėtų būti vienas iš šaltinių. Pervanš Beres. Aš noriu padėkoti pranešėjai už parengtą nuomonės projektą. Reikia atkreipti dėmesį, kad e, rengiama nuomonė e, dėl nuosavų išteklių, tačiau ne dėl asignavimo mokėjimams. Ir manau, kad sąjungos politika e, neturėtų įeiti į patekti iš šio pranešimo aprepti. Labai e, svarbus aspektai, kurie turi būti minimi, yra susijęs su mokesčių vengimu nes tai yra mūsų įgaliojimus rytis. Kalbant apie situaciją eurozonoje, tai manau, kad šią nuomonę turėtume vėl gaivinti diskusiją, pradėti iš naujo apie Europos valiutų fondą ar panašiai, nes e, sudarytume įspūdį, kad visi šie klausimai e, turėtų būti atverčiami iš naujo. Aš e, nemanau, kad e, šios temos turėtų būti traukiamos į mūsų nuomonę. Taigi, ten, kur būtų kalbama apie ESM e arba kitus aspektus, kurie tiesiogiai susijęs su tema, tai reikia juos minėti, tačiau anksčiau minėti dalykai ne. Žodis pranešėjo apibendrinti diskusiją. Ačiū už jūsų pristatytą nuomonę ir komentarus. Labai e, svarbu mums parengti tinkamą nuomonę biudžeto komitetui ir aš manau, kad e, svarbu vadovautis tam tikromis gairėmis ir pasiūlyti tam tikras temas kurios būtų pakankamai aiškios su sanglaudos politika, manau, kad turėtų būti įtraukta į šią nuomonę. Taip pat būtina e, išsameu įsigilinti į dabar pateikiamus pasiūlymus, kuriuos parengė Monti vadovaujama grupė taip pat ir Europos centrinis bankas, pirmininko dragė asmenyje. Turime įsivaizduoti, kaip ketiname panaudoti tos nuosavus išteklius. Socialiniai aspektai buvo paminėti ir pasiūlyti pagristai. Čia kyla nemažai susirūpinimo. Europos parlamentas jau atsižvelgė juos. Aš nenoriu kalbėti per ilgai, kadangi laikas baigėsi, tačiau manau ir yra akivaizdu, kad e, svarstydami pakeitimus e, tikrai bendromis pastangomis sugebėsime parengti tokią nuomonę, kuri susilauktų kuo didesnio narių pritarimo ir užtikrintų mūsų indėlį tinkama rengiant visą pranešimą. Taip kaip ir kolegos minėjo, ačiū pirmininkė. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi gruodžio 7 dieną. Pakeitimus svarstysime sausio 24 dieną ir balsuosime taip pat tą pačią dieną. Ir kol kas dar nežinome, koks yra biudžeto komiteto tvarkaraštis tikslus. Labai ačiū, posėdis baigiamas. Susitiksime rytoj 8 val. E, pirmiausiai vyks bendras posėdis su lygio komitetu po 8.15. Ačiū.